we see this. Let us start with our session of the Subcommittee for Human Rights. It's our Pradėkime posėdį žmogus teisų pakomečio. Tai yra paskutinis mūsų posėdis šios kadencijos metu. Turime gana išsame darbo tvarkę. Matote prieš save darbo tvarkį. Pone Jėglė paprašė, kad pranešimas delegacijos į Kazakstaną, kad jis būtų svarstamas prieš žmogaus teisų tarybos delegaciją. Manau, galime sutikti ir sukeisti vietomis tuos du pranešimus. Pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės klausimo. Tai yra e, AFET užsienio reikalų komitetų ir žmogus teisų pakomečio atgauk delegacijos į Katarą rezultatai. Specifinis dėmesys buvo skirtas įvertinti e, migrantų darbuotojų teisės Katare. Ir pirmininkų suigoje buvo nuspręsta nusiųsti tokią situaciją, kuriai vadovavo ponas Mario David. Jis buvo tos delegacijos taip pat ir pirmininkas. Savo sesijoje vasario mėnesį surinkėme klausimus skirtų šiam klausimui. Taip pat buvo tarptinė darbo organizacija atstovaujama, atstovai iš FIFA, profesionalus uh, futbolininkai ir tarptautinės profsąjungų konfederacijos atstovai. Vyko viešos diskusijos, kalbant apie būsimą pasaulio futbolio čempionatą Ir šis klausimas vis dar yra svarbus pasaulyje ir žiniasklaidoje. Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, paprašyti poną Deivido pradėti kalbėti, bet matau Richardą Howardą, kuris taip pat buvo delegacijos narys. Taigi žodis ponui David. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Tikrai man buvo garbė dalyvauti šioje kelionėje kartu su kolegomis, kurias minėjote. Kai kurie iš tų kolegų čia šiuo metu nedalyvauja. Aš čia turiu galvoje tuos du kolegas, kurie dalyvauja čia. Du dalykus norėčiau nurodyti. Pirmiausia, mes vykome su šia misija į Katarą ir Kataro vadovybė buvo nusiteikusi labai draugiškai, bendradarbiaujančiai, pateikė visą norimą informaciją mums. Mes galime apsilankyti vietovėse, kuriuose paprašėme apsilaikyti. Taip pat mūsų ambasada mums padėjo. Deja, Riadė yra ES ambasada ir mes turime delegaciją Katarė Ir aš jau turiu raštu pateiktą klausimą išorės tarnybai. Jeigu yra tik 30 ar 40 šalių, kur mes neturime savo atstovų, tai kodėl yra ir Persijos įlangos valstybių kooperacijos e, tarybos. Yra delegacija Kuveitė, Bahreine, Katarė. Čia yra problema ir turėtumėm ją išspręsti. Dabar steiksiu dėmesį mūsų misiją. Geriausias dalykas, e, kurį galėtumėm pasakyti apie šią misiją, tai yra informacija, kurią gavome iš įvairių vyriausybės narių, įvairių dalyvių, e, vyriausybės įskaitant ir premjerą ir kafalos sistemos dalyvių. Visi žinote apie kafalos sistemą, egzistuoja jinai visose GCC šalyse, išskyrus Bahreiną. Bahreinas prieš dviejus metus atsisakė šios sistemos, tačiau, kalbant apie Katarą, ir jis mums labiausiai reikėjo, rūpėjo, premjeras, valstybės, vyriausybės nariai ir žmogaus teisų grupių atstovai visi pabrėžė tą faktą, kad ta sistema šiuo metu yra peržiūrima ir kad per ateinančias savaitės ar mėnesius jau bus parengta nauja kafalą sistema. Ir daugiausia iš tų mums nerima keliančių dalykų, man, manau, bus išspręsta toje sistemoje. Taip pat turime galimybę apsilankyti deportavimo centre Dohoje pamatėme, kokios ten yra sąlygos, taip pat turėjome galimybę susitikti su tam tikrais asmenimis, žmonėmis, kurie asmeniškai patyrė kafalą sistemos poveikį, jie pasidalino su mumis savo patirtimi ir tikrai tie žmonė, žmonės, kurie su jais susitiko, išgyveno gana traumatizuojančius įspūdžius. Vienas dalykas, kuris yra tikrai dramatiškas, Dohoje tai yra. In, in our program that we had to cancel. Uh, the other one was with one of the three human rights organizations that. Uh... Kita problema yra Katare tai didžiuliai transporto kamščiai. Aš dėkoju e, dalyviams už labai išsame ataskaitą, kurią jūs parengėte. Ne vien už tai, kad ataskaita yra labai tiksli, faktinė, atspindi tai, ką mes darėme, bet taip padėkoju už tą kontekstinę informaciją, kurią įtraukėte į tą ataskaitą. Tai yra labai naudinga ir aš raginu visus pakomitečio narius perskaityti tą ataskaitą, nes jinai kaip tik ir parodo tikrąją realią situaciją. Norėčiau pabrėžti dalykus. Pirmiausia, atvirumas, su kuriuo mes buvome sutikti ir kaip atvirai galėjome aptarinėti klausimus. Kataro vadovybė visiškai žino, kokie kyla sunkumai ir kokią žalą tai daro Katarų įvaizdžiui užsienyje. Ir antras dalykas yra politinis patikinimas, mes visi esame politikai, mes gavome politinį patikinimą, kad kafalai sistema bus pakeista, kad nepasikeis vien pavadinimas, pasikeis pati koncepcija. Tai buvo vienas iš svarbiausių dalykų diskusijoje, tai yra galimybė, kad valstybė būtų darbuotojų sponsorius ir darbuotojai turėtų galimybę judėti mobilumo galimybę, jeigu nori pakeisti savo darbdavį. Taip pat reikėtų atsižvelgti dar į du dalykus. Mes nesame naivus, žinome, kodėl ta delegacija vyko į Katarą. Ir tai mano paskutinė pastaba. Pateiksiu jum vieną skaičių, kuri, kuris nustebins jūs visus. Kai mes kalbam apie dirbančius gyventojus, Katare tik 4 procentai yra Kataro gyventojai, 96 procentai yra užsienio darbuotojai. Tikrai situacija yra labai keista ir aš manau, kad nėra kitos šalies pasaulyje, nebent gal Monakas, kur yra tokie skaičiai. E, tai yra svarbus dalykas. Leiskite, pirmininkė, užbaigti savo pasisakymą provokaciją. Mes vykome į Katarą, nes daug yra sujudimo dėl pasaulio futbolo čempionato ir Kataras tikrai yra visų dėmesio centre. Kaip portugalas ir futbolo fanatikas, aš galiu pasakyti, tiek mes labai mm, artimai žiūrime į Braziliją. Ten statomas e, stadionas, jis buvo sustabdytas dėl keturių darbuotojų mirčių tų darbų metu. Bet aš nenoriu jūs provokuoti vien šiomis blogomis žiniomis. Aš noriu pasakyti tai, kad dėl kafalo sistemos FIFA visą savo struktūrą parengė pagal kafalo sistemą. Kiekvienas futbolo žaidėjas, kai jis pasirašo kontraktą, sutartį su klubu trim, keturiems metams, jis negali pasitraukti savo valia. Nebent, jeigu jis sulaukęs tam tikro amžiaus ir dar visų kitų sąlygų, mes šitų visų smulkmenų nenagrinėsime, bet tai yra tam tikra prasme ironiška ir sarkastiška, kad FIFA pati pagrindė savo sistemą, nors taip ir nevadino, bet iš tiesų faktiškai pagrindė tai, ką fala sistema. Ačiū. Dėkuoju dar kartą komandos nariams, kurie dalyvavo misijoje. Ačiū ponio David, toliau Richardas David. Uh, Pirmiausiai, manau, kad uh, mūsų kelionė ir tai, kaip mes elgiamės jos metu, geriausiai atitinka mūsų komiteto įvaizdį. Parlamentas uh, nedelsamas sureagavo Lapkričio mėnesį patvirtinamas skubos tvarka tinkama rezoliucija buvo parengtas taip pat ir pranešimas didelio masto šiam klausimui skiriant pakankamai dėmesio. Ir e, dėl Barbaros pastangų e, problema sulaukė pasaulinio dėmesio ir mes e, tokiu būdu norėjome susipažinti su viskuo iš arti, e, gauti informaciją iš pirmų lūpų. Taigi taip pat e, labai e, esu dėkingas mūsų delegacijos vadovui už tai, kaip jis puikiai vadovavo šiai delegacijai. Taip pat esu dėkingas už organizacinę paramą iš Kataro pusės organizuojant šią kelionę. Kafalos sistema ją jau pristatė ponas Deividas. Ir e, taip pat pristatė būtinus pokyčius šios sistemos. Mes tačiau dažnai girdime tų permainų pažadų, tačiau jie yra e, dažniausiai skirti ateičiai Mes tačiau e, siekiame, kad būtų atliktas atinkamas tyrimas dėl pažeidimų šioje sistemoje, nors reikia pripažinti, kad atliekame teisinę įmonę, kompaniją, tačiau tas tyrimas tikrai nėra nepriklausomas, nepaisant to mes dabar turime galimybę pakeisti vykdomą e, politiką ir ponas Davidas minėjo, kad jie norėjo sudaryti mums įspūdį, kad nori tą sistemą pakeisti, tačiau pokyčiai tikrai nebus e, esminiai, bent jau man toks, pats, e, toks įspūdis susidarė. Aš e, pranešimą spaudai išplatinau, kuriame paminėjau tris aspektus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti būsimus pokyčius. Pirmasis susijęs su vizų režimu, kuomet e, užsieniečiai atvykę į Katarą dirbti ir prašai įkalinami šalyje ir negali išvykti, netgi ir to norėdami, ir reikėtų užtikrinti jiems galimybę išvykti, jeigu jie nėra įvykdę kokį nors nusikaltimų. Taip pat e, e, manau, kad tas palyginimas su futbolu pono Deivido galbūt nėra pats tinkamiausias, nes futbolininkai pasirašę kontraktą vis tiek gali jį nutraukti. Tuo tarpu Katare agentūros darbuotojų samdomų e, samdo darbuotojus jų kilmės šalise, kai jie atvyksta, jiems ir liepiama pasirašyti naują sutartį ir turint omenyje, kad jie jau yra smarkiai prasiskolinę e, tam, kad galėtų atvykti į Katarą, neturi jokios kitos alternatyvos, tik pasirašyti naują sutartį. Reikia užtikrinti normalius darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius su galimybė nutraukti sutartį. <clears throat> Ir e, e, reikia paminėti, nors bandoma pastelgti argumentų, kad pasaulio futbolo čempionato sponsoriai, o ne vyriausybės organizacijos įdarbina tuos asmenis, tačiau vis tik tai užsakovas pagrindinis yra vyriausybė, kalbant apie tų darbuotojų gyvenimo sąlygas, mes e, buvome sustikę su žmonėmis, kurie gyvena taip pat tie, kurie gyvena laikinose stovyklose prieš e, išvykstant namo. Iš tiesų jų gyvenimo sąlygos yra tiesiog neįtikėtinos, kaip ir žmonių istorijos, kurias jie mums papasakojo. Buvome susitikę su e, futbolo čempionato organizatorių komitetu. Jie teigia, kad mūsų turimi skaičiai iš tiesų yra per daug išpūsti ir nebūtinai viskas susijęs su būsimu futbolo čempionatu, nes vyksta ir kitų statybų Katare. Tačiau tikrai sudėtinga 8-12 asmenų. Tokia buvo mūsų delegacija, jos dydis, e, viską seiškinti, padedant Filipino ambasadai Buvome susteikę su e, migrantais, e, namų tvarkytojomis e, iš Filipinų dirbančiais, išgirdome istorijų apie fizinį smurtą taikomą jų atžvilgių ir e, kurie žmonės tiesiog jaučiasi visiškai sužlugdyti, dirb, kadangi jie verčiami dirbti nuo 5 valandos ryto iki 7 vakaro. <clears throat> Kataro valdžia pažadėjo patvirtinti įstatymą dėl uh, uh, namų tvarkytojų, pagalbininkų apsaugos, tačiau kol kas jie e, jokios apsaugos, jokių teisių neturi. Taip pat turiu pasakyti, kad e, e, tikrai tie žmonės gyvena baisiomis sąlygomis, šiukšlės yra penkis mėnesius neišvežamos, jiems atjungiamas vanduo ir e, elektra ir jie neturi jokios galimybės išvykti, gali tik tai toliau dirbti tomis pačiomis nepakeliamomis sąlygomis. Nu, mes buvome E, tikri, kad turime patikrintus statistinius duomenis dėl žmonių mirčių, dėl netinkamo elgesio su e, migrantais darbuotojais ir iš tiesų mums kyla rimtų klausimų, esame rimtai susirūpinę. Manau, kad reikėtų toliau stebėti situaciją Katare. Galiausiai pirmininkė Pritarčiau pono Davidui dėl to, kad mes buvome atvirai draugiškai sutikti ir turime pažymėti tą savo ataskaitoje ir šiandien e, Yra tam tikrų priežasčių, kodėl Kataras yra ta šalis, kuri turi galbūt daugiausiai migrantų darbuotojų ir kad Kataro vietiniams gyventojams kyla tam tikras nerimas ir susirūpinimas dėl zidėjančių migrantų skaičiaus, dėl jų kultūrinės e, įtakos. Tačiau mes turime suvokti visus aspektus, kurie susijęs su šiais reiškiniais ir išlaikyti tinkamą migracijos kontrolę, tačiau taip pat užtikrinti, kad migruojantis darbuotojai nebūtų išnaudojami. Kalbant apie susirinkimų laisvę, mes turime kažkada tai susitarti dėl to, kad nesutarėme dėl tam tikrų dalykų. Aš paminėjau e, kolegoms iš Kataro galimybę leisti e, darbuotojams laisvai burtis į profsąjungas. Jie tuo tarpu tvirtino ir teigia, kad tai neįmanoma, nes kiltų dėl to grėsmė nacionaliniam saugumui. Aš manau, kad europiečių ausims tokie teiginiai yra visiškai neįtikėtini. Taigi turime išlaikyti tą spaudimą, ragindami leisti darbuotojams būti atstovaujamiems e, atitinkamų lygių, leisti jiems burtis į profsąjungas. Tikrai nėra ne vienos šalies, kuriuose būtų draužiamos profsąjungos. Ir skundų nagrinėjimo tarnyba, kuri veikia vidaus reikalų ministerijoje. E, jie kreipiasi labai nedaug žmonių, nes jie e, paprasčiausiai baiminasi į ją kreiptis. Taigi, galbūt Kataro valdžia galėtų paprašyti ES pagalbos tam, kad e, būtų galima geriau išnagrinėti darbo skundus ir aš E, man tikrai nekilo jokių abejonių, kad teisė burtis į organizacijas Katare nėra užtikrinama, o tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisų ir mes turime tai aiškiai pažymėti savo išvadas. Um, Ačiū, Richardai. Aš taip pat e, susidomėjimu pasiskaitysiu rezultatus tos pateiktos teisės firmos e, rekomendacijos, e, jo dokumento rezultatus ir pateikimas rekomendacijas. Man įdomu, e, įdomu, įdomu tai, kad patiskutavus su e, atitinkamos pramonės atstovais, e, buvo įdomu pastebėti, kokie yra mūsų nuomonių skirtumai. Pavyzdžiui, kalbant apie vykdomą, apie, apie darbuotojų e, įdarbinimo praktiką šioje šalyje ir kaip jie, tie darbuotojai keičiami vieni kitais. Ir panašu, kad E, kuomet kalbame su, tokiais, e, e, su, su tais darbuotojais ar darbuotojų atstovais, akivaizdu, kad tie žmonės nežino, kokia yra jų šalyje, kurioje dirba valdžios ar vadovybės veiksmai, kokia vykdoma politika jų atžvilgių. Ir man atrodo, ateityje netrukus mes pamatysime galbūt ne visišką kavalą sistemos panaikinimą, bet aiškia jos transformaciją. Uh, Nežinau, ar to, ar, ar to pakaks ir ką tai konkrečiai reikš, kokie bus to padariniai. Ir būtų puiku, jeigu Kataras visoje ar visame arabų pusėsalyje prisijimtų lyderės vaidmenį, kalbant apie tos kafalo sistemos reformavimą, kuris taptų pavyzdžių kitoms valstybėms šiame pusėsalyje. Tačiau dar reikia luktelti, kol bus pateikti tie pakeitimai. Yra taip pat e, rengiamas e, e, įstatymas dėl namų ūkių darbuotojų. Ir, ir aš, aš buvau Ženevoje, lankiausi Ženevoje ir ten taip pat buvau susitikusi su Saudė Arabijos ambasadoriumi, kuris pasakė, jog GCC vadovaujant Saudo Arabijai, jie taip pat stengiasi išsiaiškinti ir parengti pasiūlymus, kaip būtų galima e, reglamentuoti ir organizuoti skirtingų kategorijų darbuotojų e, veiklą ar darbą. Aš manau, kad kitos kadencijos parlamentas e, turėtų šiuo klausimu taip pat susidomėti. O kalbant apie 2022 metų pasaulio futbolo taurę, iš tiesų Buvo pradėtas statyti stadionas skirtas šiam renginiui. Tarptautinės e, profsąjungų e, federacijos duomenimis būtent e, e, statant šį e, stadioną darbuotojai, e, kurie dirbo statant šį, region, šį stadioną, buvo e, su kišti į e, nedidelės kamarėlės, kuriuose jie gyveno dirbdami tos darbus, tai e, tikrai nežmoniškomis sąlygomis, be jokių komunikacijų. Ir e, Kataro vadovybė tai reaguodama pateikė tinkamą savo tyrimo išvadas, kuriuose buvo konstatuota, jog tyrimas atliktas ir nebuvo jokių nusiskundimų. E, Pone Veržyje e, paprašė manęs, kad vidaus reikalų ministerijoje iškelčiau e, poeto rašydo klausimą, likimo klausimą. Ir Kataras į tai reaguodamas pareiškė, jog jis šio asmens atžvilgiu pademonstruos savo melaširdiškumą. klausantis tų istorijų apie šios e, darbuotojus, darbininkus, e, e, paprastus darbininkus dirbančius statybose ir taip pat ir intelektualinius darbuotojus dirbančius su informacinėmis sistemomis, matome, jog šie žmonės neturi jokių galimybių kovoti už savo teisės. Jiems dažnai net nepareiškia, nepaskelbiama priežastis, nepaaiškinama, kodėl jie praranda darbo vietą. Ir šie žmonės, kurių, e, e, tai yra, Kataras turi e, skaityti su šiais darbininkais, kurių, kur, kurie sudaro didžiąją dalį jų darbo rinkos kontingento. Ir, ir, ir, bes, toks betodairiškas darbuotojų ir darbininkų išnaudojimas, aišku, nieko gero neduos, yra neperspektyvus. Reikia suman... už... užtikrinti minimales darbo sąlygas, bent... bent minimalius darbo standartus, kad abi pusės liktų patenkintos. Vėlgi minant, minint FIFA, profesionalių futbolo e, žaidėjų pasaulio organizacijos atstovai. E, e, aš su jais taip pat bendravau ir Svansiger ir Blatė atvejai taip pat yra e, klausimas, kuris mums buvo svarbus, mes jį analizavome ir aš negavau tinkamo atsakymo e, iš atitinkamo e, ministro šioje šalyje. Jisai pasakė, jog jie turi, savo, jų šalyje dirba, tai yra žaidžia futbolą ir šaliai atstovauja E, keletas profesionalių futbolininkų ir jie neturi jokių nusiskundimų. Aš manau, kad e, čia dar e, šioje srityje taip pat dar bus ateityje būtina pasikalbėti su futbolo srities atstovais ir organizacijų atstovais. Ir aš įsitikinus, kad su Kataro atstovais mes ir toliau palaikysime glaučius ryšius ir manau, kad prie šių klausimų sugrįšime kitos kadencijos parlamente ir tikimės, kad iki to laiko iš esmės bus pakeista kafalo sistema šioje šalyje. Jeigu niekas nenori pasisakyti, ponas Aleksandridis norėtų tarti žodį. Aš galvau, kad jūs sėdite labiau viduryje, dėl to jūsų nepastebėjo. Uh, Dėkuoju, pirmininkai, aš tik noriu pasakyti, jog mes labai sveikiname Europos parlamento delegacijos iniciatyvą apsilankyti karate, Katare ir mes visiškai pritarėme jūsų uh, nustatytiems faktams ir išvadoms. Mums paskut... galutinis tikslas yra panaikinti kafalą sistemą. Mes manome, kad šį tikslą galima pasiekti ir tai būtų puikus pavyzdys kitoms Persijos įlankos šalims. Mes sutarėme, kad turime spręsti pačius svarbiausius klausimus ir peržiūrėjimą kafalo sistemos. Du svarbiausi dalykai yra galimybė darbuotojų keisti darbdavį ir taip pat gauti vizas. Bahreinė yra padaryta keletą pozityvių žingsnių ir labai gerai, kad jūs paskatinto juos būti atviresniais. Čia yra du lygmenys. Pirmiausia, reikia, kad uh, ši šalis atitiktų tarptautinius standartus. Reikia ratifikuoti ir pasirašyti likusias tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Bet be tarptautinių dokumentų ratifikavimo dar svarbesnis dalykas yra būtent šių tarptautinių įsivargimų įgyvendinimas ir turime dirbti šiais abiem lygiais. Taip pat mums svarbus dalykas yra skubiai ištirti kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų. Visų pirma, bū, bū, būties sektoriaus darbuotojų. Būtina užtikrinti kad tie darbuotojai, kurie dirba FIFA projekto pastatuose, kad jų teisės būtų gerbiamos. Taip pat reikia labai atidžiai sekti dabartinę padėtį. Norint pagerinti darbuotojų migrantų padėtį Katarę, kiekviena atsakinga šalis turi vykdyti savo įsipareigojimus. Ir čia kalbu ne vien apie Kataro valdžią. Mes taip pat turime skatinti Kataro valdžią dirbti su, visais, su visomis svarbiamis suinteresuotomis šalimis. Ir čia mums reikia suderintų veiksmų vietos valdžios, įdarbinimo agentūrų, kilmės šalių ir privataus sektoriaus. Mes pritarėme jūsų išvadoms ir kadangi Tai vienintelis klausimas, aš norėčiau išreikšti savo susižadė, susižavėjimą e, jūsų komiteto atliktų ir noriu pasidžiaugti to darbo, kurį atliko pakomitetis. Ačiū, ponė Aleksandrytis, taip pat ačiū už gražius žodžius. Jeigu leisitės, jūs priminėte man, kad taip pat skirėte didelę dėmesį atskirų atvejų stebėjimui ambasadorius Kulach, vienas iš intelekt... kalbėjome apie intelektualų padėtį, kurie yra tikrai labai baisioje padėtyje. Ir yra gerai dokumentuoti tam tikri atvejai, kurios, atskiri atvejai, kurios būtų galima stebėti ir pasirūpinti tų asmenų padėtimi ir įdarbinimu. Ponas Rišardas. Aš manau, kad pozicija turėtų būti labai aiški, turime daryti tam tikrą spaudimą Katarui ir tas e, aiškumas yra labai padedantis mums dalykas. Ir kai yra tokio pobūdžio pareiškimas padaromas, jis turėtų, jame turėtų atsispindėti ir atskiri įsipareigojimai. Mes prengsime spaudos pranešimą apie ES bendradarbiavimą Ir tai galėtų suvaidinti ir tokį pavyzdinį, sukurti tokį pavyzdinį modelį, sektiną modelį, kurio būtų galima pasinaudoti taip pat. Šioje ataskaitoje turėtų atsispindėti ir kiti svarbus klausimai. Pranešimo projekto aš dar neskaičiau bet manau, kad visi dele, e, delegacijos nariai jums pateiks savo informaciją. Dar kartą dėkoju už šios misijos organizavimą. Dabar periname prie kito klausimo. Tai yra keitinimas nuomonės ir žmogaus teisų padėties pusiaujo Gvinėjoje. Turime ekspertą, poną Alikantę, matau, kad jūs jau ateinate pas mus. So, Pusiaujo Gvinėja yra šalies pavyzdys, šalies, šalies kuri, kurioje yra didžiulis skurdo lygis, kuri turi daug gamtos išteklių ir turtų, kuri kenčia nuo diktatorius Teodoro Bien. Ir šios šalies prezidentas šiuo metu Briuselėje atvykęs dalyvauti Afrikos Europos Sąjungos viršūnių sustikime. Pusiaujo Gvinėja yra 14 sąraše labiausiai korumpuotų valstybių. Šališki areštai, sulaikimas dažnai yra naudojami kaip būdas įbauginti opozicijos narius, opozicinės partijas ir žmogaus teisų gynėjus. Ir tikrai pačiu laiku mes surengėme šį pasikeitimą nuomonėmis, nes yra rengiamas universalus periodinis periodinę ataskaitą apie padėtį pusiaujo Gvinėjoje. Ir dėl to būtų svarbu aptarti, kokia yra žmogaus teisų situacija. Čia reikia ruoštis ir sustikimui Ženevoje. Turime nepriklausomą ekspertą, poną Tuto Alikantį, iš, iš, ekva, iš pasaulio dvinėjos e, atitinkamų institucijų. Tai yra žmogaus teisų organizacija, pilietinės visuomenės organizacija – nes pusiau Gvinėjoje yra labai sunku vykdyti tokią veiklą. Aš suprantu, kad jūs dirbate už pusiau Gvinėjos ribų, jūs esate teisės teigę JAV, jūs dalyvavote ir Ženevoje ir jūs stebite visus ten vykdomus procesus. Taip pat yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovė Elizabeth Tiffef ir taip pat Ana Gomes, kuri dirba klausimai susijusiai su finansavimu. Pradėsime nuo pono Alikantijais, pristatys mums situaciją, o, o toliau Europos išorės veiksmų tarnyba ir diskusijos. Uh, Ačiū, pirmininkas Biller, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už galimybę dar kartą papasakoti jums apie žmogaus teisų padėtį pusiaujo Gvinėjoje. Pastarai kartą aš dalyvavau videokonferencijoje e, e, ir ta apgalėtina žmogaus teisų, kovotų žmogaus teisų padėtis e, nepasikeitė pusiau gyvinė ir toliau pažydinėjimas visos žmogaus teisės. Prezidentas Obijang yra ilgiausiai e, savo pareigas užimantis pasaulio valstybės vadovas. Jis šiandien dalyvauja sustikimuose Briuselėje. Aš šiandien jums pasakoju apie žmogaus teisės ir korupciją, o jis yra kviečiamas skaityti paskaitą apie ispanų kalbos būklę Afrikoje ir jis taip pat dalyvaus e, skilminga vakarienėje su e, prekybos rūmų nariais ir investuotojais ir toje iškilmingoje vakarienėje jis bus apdovanotas aukso medaliu už savo nuopelnus e, tarptautiniams santykiams ir švietimui. Esame pasaulyje dviejų pusiaujo gvinėjų. Vienoje e, žmonės turi didžiausias pajamas vienam gyventojui visoje Afrikoje, nepažinėjimas žmogaus teisės ir e, nėra skurdo ir tai yra pusiaujo gvinėja, kur yra parodoma e, jos svečiams. Aš noriu papasakoti apie kitą pusiaujo gvinėją. 35 tūkstančiai procentai gyventojų joje gyvena už vieną arba du dolerius per dieną, joje nėra mokyklų, ligoninių. Uh nėra vandens tiekimo, nėra elektros energijos. Freedom House, uh, Amnesty International, Human Rights Watch, kitos nevyriausybinės organizacijos, jungtinių tautų atstovai, um, JAF valstybės departamentas uh, laiko pusiaujo Gvinėje šalimi, kurioje nededama jokių pastangų, siekiant apginti žmogaus teisės. Atvykau čia iš Ženevos praėjusią savaitę. Junktinių tautų žmogaus teisų komisija e, paskelbė nacionalinę ataskaitą. Tai yra vidmainiškumas ir e, jungtinių tautų e, sistemos netobulumas, kadangi ją pasitelkus negalima apginti pusiaujo gvinėjo žmogaus teisų. Šalies vyriausybė nedėjo jokių pastangų, kad pagerintų uh, švietimo padėtį, nedėjo jokių pastangų, kad pagentų sveikatos apsaugą. Jokie žingsniai nebuvo žengti tam, kad būtų galima piliečius geriau aprūpinti būstų. Teisės viršinybė neveikia pusiaujo Gvinėje ir vienintelė teisėta valstybės valdymo institucija yra korupcija. E, teismų sistema e, ir parlamentas yra pavaldus ir e, tarnauja prezidentui Obijangui ir jo šeimai. Nėra galimybės laisvai reikšti savo mintis, nuomonės laisvę, neužtikrinta susirinkimų laisvę. Taip pat negalima registruoti žmogaus teisų organizacijų, todėl organizacijų, kurią atstovauju, yra registruota užsienyje, o ne, o ne pusiau Gvinėje. Taip pat negalima laisvai judėti pusiau Gvinėje, kas 20 km yra policijos patikros postai. Iš Bata į Malabų keliaujant reikia palikti savo piršto anspaudus ir e, asmenys yra fotografuojami. Įsivaizduokite, jeigu iš Briuselio vyktumėte E, į Liežą ir kas kart jums reikėtų fotografuotis ir palikti savo piršto anspaudus. Tai yra pusiaujo gvinėjos kasdienybė. Praėjusiu metu gruodžio 23 dieną Siprian Nongemamba Mamba buvo pabėgėlis iš Belgijos ir jis buvo pagrobtas Nigerijoje, nugabentas į pusiaują e, Gvinėją. Šalis nėra pasirašiusios ekstradicijos sutarties ir jis buvo laikomas kalėjime, kankinamas ir jo žmona penki vaikai gyvena Belgijoje, Liežė ir veikiausiai niekada jo jau nebepamatys. Kartu su juo dar yra devyni kiti asmenys, kurie yra toliau laikomi nuo 2013 metų gruodžio 23 dienos pusiaujo Gvinėje. Šioje skaidrėje matote policijos patikros postą pusiaujo Gvinėje. Pusiau Gvinėjoje mus valdo kleptokratai. E, prezidentas Obijangas e, gauna atitinkamas e, e, kišius už sutarptautinėmis įmonėmis pasirašomus <clears throat> kontraktus ir valstybinius užsakymus e, e, šalyje yra nuolat vykdomas pinigų plovimas e, įteisinant lėšus gaunamas iš prekybos narkotikais. Dar iki atradus pusiauginėje naftą mus jau valdė vagys. E, tik tai jų nusikaltimų pobūdis pasikeitė, e, atradus ir pradės išgauti naftą mūsų šalyje. Pagrindinė šalies infrastruktūra e, yra sukurta, veikia oro uostai, pastatyta didžiulė bazilika, golfo aikštynai, nei vienas iš šios infrastruktūros subjektų E, nenaudojamas socialiniais tikslais arba siekiant užtikrinti tvarų e, šalies gyventojų vystimasi. Tai tik tai pinigų plovimo schemų rezultatai. Vyriausybė investuoja milijonus dolerių į naujos sostinės statybą Dikinėje ir tai yra dar viena pinigų plovimo schema. Kalbant apie e, kankinimus ir e, žmonių suiminėjimą nepateikus kaltinimu, vyriausybė ir toliau kankina savo piliečius net ir po to, kai 2002 metais jungtinės tautos <clears throat> nusintė į Gvinėją savo stebėtus ir buvo paskelbta tinkama ataskaita Šis e, žmogus, jo vardas Roberto Beraldi, jis yra nekaltas e, Italijos pilietis, jis laikomas kalėjime nuo vasario praėjusiu metu ir ten kankinamas. Jo vienintelis nusikaltimas e, buvo klausimai šalies viceprezidentui apie pinigus, kurie buvo pervesti e, iš tam tikro miesto ir susijęs su Michael Jacksono privačiais lėktuvais. Tai yra klausimai, kurie buvo uždavinėjami dėl pinigų plovimo schemos ir tik tai už šios klausimus jis buvo patalpintas į kalėjimą ir ten yra laikomas ir kankinamas. E, šalies vyriausybė visiškai negerbė teisės į gyvybę. Čia yra žmonių pavardės, žmonių, kurios nužudė policija ir jie oficialiai e, yra laikomi e, savižudžiais. Vyriausybė oficialiai patvirtino įstatymą, kurio uždraudžiama mirties bausmė. Tačiau prezidentas iš tiesų yra paskelbęs įsaką laikinai sustabdyti mirties bausmės taikymą. Tačiau e, tas e, moratoriumas mirties bausmės yra taikomas tik portugališkai kalbantiems šalies gyventojams. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Pusiaujo Gvinėjoje pažeidinėjimas visos žmogaus teisės vyriausybei nerūpi teisės e, viršenybė, nerūpi skaidrumas. Dabartinėmis aplinkybėmis e, vyriausybės taikoma praktika plinta į kaimininės šalis, tokias kaip Svazilendas, Malavis ir kitos, kurios palaiko verslo ryšius su pusiaujo Gvinėja. Ir tas e, poveikis, e, kuris, kurį daro mūsų šalies valdymo sistema kitoms Afrikos šalims, greitų laikų įgaus didžiulį E, nevaldomą mastą. Aš raginu jūs paremti pusiaujo gvinėjos žmonės, kilti į kovą už žmogiškojo rūmo teisės viršenybę, už nuomonės laisvę, susirinkimų laisvę. Raginu jūs pasinaudoti visomis įmanomomis turimomis priemonėmis tam, kad pusiaujo gvinėjai būtų daromas atitinkamas spaudimas. Dabar pribrendo laikas nusiųsti į šalį faktų nustatymo misiją, kur galėtų įvertinti žmogaus teisų demokratijos padėtį. 2016 šalyje vyks rinkimai. Žmogaus teisų pažeidinėjimai e, veikiausiai suintensyvės e, taip pat prieš prezidento rinkimus. Taip pat ES turėtų iššaldyti Europos bankose laikomus, laikomas nelegaliai įsigytas lėšas. Taip pat ES turėtų raginti vykti politinės ir visuomeninės reformas. Raginu e, jūs nustoti priiminėti Briuselėje, Paryžiuje, Ispanijoje, kitose ES šalise E, šio kleptokratinio režimo atstovus, išridenant jiems pakojomis raudonai kilimą. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju už Jūsų labai informatyvų pasisakymą ir rekomendacijas, ką mums daryti. Jūs žinote, kad e, baigėsi mūsų kadencija, tačiau, kaip jau sakiau, e, kaip jūs sakėte, pas jūs rinkimai vyks 2016 metais ir mes tikimės, kad jūsų klausimą imsis svarstyti mūsų kolegos jau ateinančiais metais ir ta situacija, kurią jūs e, čia pristatėte, yra, yra tikrai siaubinga. E, taip pat turime atstovę iš Europos svežės veiksmų tarnybos. Pone Elizabet, norėčiau steigti jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkuoju ponui Tutolikantė. Aš labai įdėmiai klausiausi jūsų pateikiamą informaciją. Situacija tikrai siaubinga. Norėčiau Jums pasakyti, kad prieš dešimtį metų aš dalyvavau misijoje į pusiaujo Gvinėje. Mes norėjome įvertinti situaciją šioje šalyje. Mes matėme ir kalėjimus, ir tas blokuojamus kelius prieš dešimtį metų. Matėme, kad situacija labai sudėtinga ir turiu pripažinti ir sutikti su jomis, kad situacija tik blogėjo. Ir lyginant ją su situacija prieš dešimtį metų, pusiaujo Gvinėja tapo e, naftos gavėja kuri ir galėtų panaudoti tą išgaunamą naftą ir jos eksportą, siekdama e, pagerinti savo gyventojų padėtį, tačiau taip nėra. Ji to nedaro ir tai yra baisu kadangi kažkokiu metu nafta baigsis ir e, pusiaujo Gvinėje po 10 ar 20 metų bus nieko nenuveikusi. Tai yra tikrai didelė tragedija. Ką mes galime padaryti? Ką gali padaryti ES? Be to, kad mes galime pareikšti savo susirūpinimą, e, jūs taip pat teisingai kreipėtės į mus, kad mes e, imtumėmės konkrečių veiksmų, mes turėtume paremti pilietinę visuomenę. Mes norime pradėti naują projektą ir e, tęsime e, savo darbus, kadangi prieš dešimtį metų mes pradėjo, e, įkūrėme atitinkamą instituciją ir darysime viską, kad ir toliau remtumėme Batą ir Malabų pilietinės visuomenės atstovus. Ir mes taip pat ir toliau renksime universaliuosius periodinius perž, ap, apžvalgas apie pusiaujo gvinėją. Mes taip pat bendradarbiausime su pilietinės atsto, visuomenės organizacijomis šios šalies, kad parengtume rekomendacijas, kurios būtų įtrauktos į tą periodinę apžvalgą. Mes turime savo delegaciją Gabone, kuri atstovauja pusiaujo gvinėjai, tai yra dirba ir šioje šalyje. Ir situacija yra tikrai sudėtinga, yra labai sunku susitikti su uh, vadovybės atstovais, tačiau kiekvieną kartą nuvykus į pusiaujo gvinėją yra pirmiausia iškeliamas uh, žmogaus teisų klausimas pusiaujo gvinėjoje mes turime dviejų valstybių narių e, e, ambasadorius pusiaujo Gvinėjoje ir aišku situacija yra labai sudėtinga, tačiau mes tenksimės kiek, ir ateityje kelti tą žmogaus teisų klausimą pusiaujo Gvinėjoje. Dėkoju. Yes, I'm very, um... Ačiū. Aš labai dėkinta ponui Elikantė ir komisijos atstoviai už tai, kad patvirtino jog žmogaus teisų padėtis pusiaujo Gvinėje yra visiškai siaubinga. Aš tokį turiu įspūdį kaip Portugalį ir būdama Portugalė noriu pasakyti, kad tai kelia susirūpinimą. Ir mano šalis prisijungs prie kitų šalių, kurios padės objang režimui Pusiaujo Gvinėje, žinoma, nėra portugalų kalba, kalbanti šalis, tai yra ispaniškai kalbanti šalis, bet aš manau, kad tikrai tai nekelia garbės tam režimui, kuris naudoja kankinimus. Portugalų kalba kalbančių šalių bendrijos akise praras pagarbą e, pusiau Gvinėje dėl daugybės žmogaus teisų pažeidimų, įskaitant ir mano šalį Portugaliją. Situacija yra labai rimta. Vienas iš principų tos bendrijos portugališkai kalbančių šalių yra panaikinti mirties bausmę. Ir dėl daromo spaudimo neseniai Objang režimas padarė pareiškimą ir buvo informuota ir Ženeva, jog ketinama sustabdyti mirties bausmių vykdymą. Bet savaitę prieš tą pareiškimą devyni žmonės, kurie laukė mirties nuosprendžio, jie buvo labai, tas nuosprendis buvo įvykdytas labai staiga tiem devyniam asmenim. Dar labiau nerimina tai, kad, kad tai yra strategija įtraukianti tam tikrus bankus, kurie gauna iš objank režimo finansinę paramą. buvęs Portugalijos užsienio reikalų ministras. Jis priklausė, dėja turiu pasakyti savo gėdai, mano partijai. Jisai laukė investicijos 133 milijonus iš naftos įmonių kurie, tų įmonių, kurios yra korumpuotos, kurios vagia išteklius iš pusę Gvinėjos piliečių. Ir aš rašiau laiškus Portugalijos bankui kitom europinėm institucijoms, kad, kad neleistų tam įvykti, kad Portugalijos bankas netaptų pinigų plovimo grandimi Tačiau dėje visą tai jau vyko, man buvo pasakyta, kad finansavimas iš Riksbanko, kuris, dėl kurio buvo didžiulis tyrimas pradėtas JAV senate prieš keletą metų, tai buvo taip pat pinigai gauti iš pusiaujo Gvinėjos. Dabar tie pinigai pervesti į kitą banką, kuris investavo nekilnojamą turtą Ispanijoje. Iš tiesų kelia didžiulį pasipiktinimą tokie įvykiai ir ponas Objang dalyvavo laidotuvėse Ispanijoje, vieno iš labai gerbiamų politikų laidotuvėse. Ir kai jis ir Ispanijos karalius pasisveikino, tai to nefilmavo televizija, nes tai tikrai buvo gana gėdingas vaizdas, kai kalbama apie tokią asmenį iš tokios šalies, kuri taiko kankinimus ir kur valstybės vadovai yra korumpuoti. Mes turėtume pasinaudoti pono Nekantė patarimu, taip pat komisijos patarimu įvertinti tuos sunkumus. Ir jeigu mes norime sustiprinti pilietinę visuomenę, mums reikia vykti ten, nustatyti įvykius, faktus, taip pat surenkti misiją, kaip jūs ir patarite. Ir manau, kad tai jau teks kitos Europos, Europos parlamento kadencijos pakomitečiui. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Manau, kad buvo labai aiškus pareiškimas, dar kartą Jums dėkoju. Ir nors politikai pasikeis e, po rinkimų, mūsų komiteto sekretariatas liks tas pats. E, sekretariatas pasižymėjo, kad rengiant darbo planą kitiems penkeriems metams, kaip jūs ir prašėte, žmogaus teisų delegacija bus suplanuota, kad jinai vyktų į jūsų šalį. Dar kartą dėkoju, sėkmės jūsų darbe Ženevoje Taip pat mes lauksime ir Ženevos tyrimo rezultatų rekomendacijų dėl jūsų šalies. Dabar aš jau paprašysiu į salę įeiti mūsų kolegas iš Rusijos. Perėsime prie kito klausimo, tai yra kalėjimų sąlygos Rusijos, Rusijoje ir tyrimas dėl psichiatrijos naudojimo buvusiuose Sovietų Sąjungos šalyse.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 Okay, so while our experts are taking their seats, uh, those... Laukdami, kol ekspertai užims savo vietas, noriu tik pranešti, kad tiems, kurie norėtų klausytis diskusijų rusų kalba, vertėtų įsijungti 24 kanalą vertimo įrangos. Tiksliau 25. Taigi vertinsime kalėjimų būklę Rusijoje. Šiuo metu Rusijos vyriausybė patėmėsi šio klausimo. 2009-aisiais buvo paskelbta dar vadovaujant prezidentui Medvedevui apie būsimas reformas, prasidėjo diskusijos dėl kalinių laikymo sąlygų. Iš vienos viešosios diskusijos metu Pusirajats grupės dvi narės, Marija Liochina ir e, iškėlė kalėjimų sąlygų klausimą Rusijoje ir įsteigė pilietinės visuomenės organizaciją, kuri kovoja už kalėjimų būklės gerinimą Rusijoje. Praėjusiu metu gegužės mėnesį mes svarstėme Rusiją patvirtintus įstatymus, kuris daromos kliūtis e, veikti nevyriausybinėms organizacijoms, žmogaus teisų gynėjams. Tuo metu Marija Leochina e, paskelbė badą streiko, Nadiežda Tolohornikova. Tol buvo nuteista e, atlikti laisvės atimimo bausmę Mordovijos kalėjime. Buvo paskaptas atviras laiškas, kuriame pateikta informacija apie tai, kokiamis nežmoniškomis sąlygomis gyvena Rusijoje kaliniai ir kaip jie nuolat verčiami dirbti. Vertinant kai kurios skaičius, galime pasakyti, kad 2010 metais kalinių skaičius Rusijoje sumažėjo 17,5 procento, tai yra nemažas pokytis, nepaisant to Rusijoje šiandien yra 475 tūkstančiai kalinių, 100 tūkstančių gyventojų. Rusija užima dešimtą vietą pasaulyje pagal kalinių skaičių. Ir kalėjimai yra pavaldus kalėjimų e, <clears throat> e, padėtis kalėjimus yra tokia, kad jie iš dalies yra valdomi kalėjimų administracijos, o iš kitos dalies patys kaliniai ten įvedinėja savo tvarką. Taigi, buvo neseniai pasiūsta delegacija išsiaiškinti, kokia padėtis yra Rusijos kalėjimuose. Gegužės mėnesį paskelbta ataskaita, kurioje konstatuojama tam tikra pažanga, tačiau taip pat minimos e, netinkamos kalinių laikymo sąlygos, netinkamos prižiūrėtojų elgesys su jais ir CPT <clears throat> pateikė atitinkamas uh, E, rekomendacijas, kaip pakeisti teisinę bazę tam, kad būtų padarytas galas netinkamam elgesiui su kaliniais. Nu, Kankinim kovos su Europos kovos su kankinimais arba kankinimo prevencijos komitetas pateikė atitinkamus pasiūlymus, kaip pagerinti kalinių laikymo sąlygas ir e, mes šiandien išklausysime įvairių ekspertų atstovų, ponas Malos, e, ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovas, jūsų organizacija bendradarbiauja su Rusijos e, piliečių rūmais, tai yra Rusijos Dūmos organizacija, rengėte įvairius seminarus, kurios, kurių metu svarstate žmogaus teisų, prekybos klausimus. Olegas Orlovas šiandien su mumis yra Sakarovo premijos laureatas, apdovanota šią premiją 2009 metais. Jis yra e, žmogaus, kovos už žmogaus teisės centro memorial valdybos narys memorialas ilgą laiką e, fiksavo žmogaus teisų pažeidimus, e, taip pat netinkamą elgesį su kaliniais e, fiksuodavo. Taip pat mes išklausysime jūsų nuomonę, nuomonių. Kita mūsų diskusijos dėl Rusijos dalis bus skirta pristatyti tyrimo rezultatams, kur, e, tyrimo, kurį užsakė mūsų komitetas ir šio tyrimo metu buvo nagrinėjamos e, kalinių priverstinio psichiatrinio gydymo <clears throat> praktika postsovietinėje erdvėje. Džiaugiamės, kad su mumis yra uh, profesorius Leonidas Donskis ir e, e, jis e, yra nusipelnęs ekspertas kovos už žmogaus teisės srityje ir jis pristatys tyrimo rezultatus. Europos parlamento delegacija santykiams su Rusija taip pat yra šiame posėdėje atstovaujama jai, tai yra ES Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto vicepirmininkas ponas Šulcas yra su mumis ir galbūt ponas Šulcas dabar atitinkamai jam steiksime žodį diskusijos pradžiai. Dėkuoju, kad džiaugiuosi, kad žmogaus teisų pakomitėtis sprendžia šį klausimą. Manau, kad tai yra labai svarbi tema. Vėliausiai Pussy Riot atvejais parodė, jog Rusijoje egzistuoja nebaudžiamumo sistema ir uh, E, mes galvojame, kad gulagas, gulagai yra daugiau, priklauso istorijai ir istorijos vadovėliams ir grožiniai literatūrai, tačiau panaš ir toliau tęsiama ši neteisėta praktika. Ir, ir, e, panašu, kartai susidaro įspūdis, kad caro laikais netgi humanistiškiau buvo elgiamasi su kaliniais negu e, naujaisiais laikais. Ir, e, Ir, ir prisimenant, kaip e, Stalinas e, e, savo, gerdamas kartu su savo, su savo sugerovais girdavosi, kaip jisai buvęs E, tremtyje galėdavo e, išeiti į medžioklę, taigi panašu, kad situacija senais laikais buvo netokia prasta palyginus to, kas vyksta šiandieną. Ir aš niekur pasaulyje nesu matęs baisesnių kalėjimų, negu e, lyginant su Rusija. Ir aš prisimenu, labai gyvai prisimenu vaizdelį, kaip kalėjime mačiau Dzeržinskio paveikslą kabant ant sienos. Ir Panašu, kad tai yra nenutraukiama tradicija ir e, tie vaizdai ir dokumentinė medžiaga apie kalinimo sąlygas Rusijoje mus nuolat pasiekia ir yra sukrečianti. Ir dėl to yra labai svarbu šiuo metu e, svarstyti tuos, e, šią temą ir šią, šią problematiką ir iškelti ją į tarptautinį lygmenį. Jo labiau, kad Rusija skelbė esanti visiškai normali europietiška valstybė. Man labai įdomu bus išgirsti e, mūsų prelegentų šiandieną, kurie e, iš dalies ir patys savo kailių patyrė tokias e, kalinimo sąlygas Rusijoje. Dėkoju, dabar ponia Tolokonikova. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Действительно... Лабадина. Iš tiesų, kalba apie sužmoginimą Rusijos kalimo sistemų yra jau seniai subrendęs klausimas. Ir mes negalime nepalaikyti šio pokalbio, šių diskusijų ir mes tikimės, kad jūs galėsite atlikti realius objektyvius tyrimus, kadangi mes negalime neįvertinti to sugebėjimo išsisukti Rusijos įvairių e, valdininkų Kai paskelbiama tam tikra komisija, tai ir patikrinimas prieš mėnesį yra gražinama, e, dažoma, e, tvarkoma aplinka, pernešamos plytės, yra rengiamasi komisijos e, patikrinimui, nes tada jau, kai atvažiuoja komisija, jau tie kaliniai nebeturi jėgų atsakinėti į komisijos klausimus. Nes jeigu jie ir atsakytų kažką toliau, vėliau jiems dėl to kiltų labai didelių problemų. Mes turime labai seną uh, baudžiamąją sistemą ir tradiciją, tradiciją, kuria yra žlugdama asmenybė. Nuo sovietinių laikų mes turime daug labai būdų, kuriais ta sistema yra įgyvendinama. Mes turime įvairias ataskaitas dėl psichiatrinio spaudimo, asmenybių žlugdymo Sovietų sąjungoje ir turiu pasakyti, kad dabar vėl iš naujo ta pati praktika yra taikoma. Galbūt jūs girdėjote apie šeštą gegužės, apie vieną iš aikščių, kai žmonės pasodino į kalėjimą dėl to, kad žmonės dėl savo įsitikinimų surengė taikę e, demonstraciją ir jie buvo sumušti policijos ir pasodinti kalėjimus. Ir vienas iš tų dalyvių, Mikhail Kastenko, e, buvo nukreiptas į priverstinį psichiatrinį gydimą. Ir prieš keletą dienų jam įgyvendino tą nuospraidį buvo priimtas sprendimas, kad šis asmo turi būti gydamas psichiatriškai, o psichiatrinė ekspertizė Rusijos federacijos iš savo, asmintie, iš savo pačios, admi, pačios e, patirties žinau tai, kai mus pačias teisė tris visoms nustatė psichiatrinę e, diagnozę, tai yra daugybinis asmenybės sutrikimas. Buvo pasakyta, jog mes linkusios remtis asmeninę e, nuomonę, laikyti savo pozicijos ir laikytis visų įvairių opozicinių elgesio būdų. Kaip matote, kalbama apie labai ten, tendencingą angažuotą sistemą, kai yra, kuria remiantis e, teisminiai nuosprendžiai yra parengiami ir nustatomos psichiatrinės diagnozės. Visiškai tipiškas po, bu, tipiškas dalykas yra tyrimo izolatorių kamerų perpildymas. Štai moterų izolatoriuje yra bendra kamera, bendros kameros, kur 90 procentų moterų ten yra laikomos. Tai yra 40 vietų kameros, kur vienam žmogui tenka 2 kvadratiniai metrai erdvės. Ir ta vieta jau yra užimta lova, spintelė ir ten yra milžiniškos eilės, eilės lovų ir tai labiau primena Matricos filmo epizodą, kur tiesiog guli kūnai, kurie tiesiog kažkaip palaiko savo gyvybę, bet visiškai neina kalba apie jokią asmeninę erdvę, apie žmogaus normalų gyvenimą, jo vystimas ir panašiai. Tarkim, bibliotekoje taip pat pasirinkimas yra labai ribotas. Jeigu norite skaityti, tai greičiausiai jums nepavyks to padaryti. Ir jeigu laikome tokiame izolatoriuje keletą metų, iškyla problemų, nes iš išorės jums negali jūsų artimiai perduoti knygų. Toliau, maitinimas tikrai yra, norėtųsi, kad jis būtų kur kas geresnis į kruopas, kurios maitinami kaliniai, yra pridedama daug kulinarinių riebalų, kuris netinkamas vartojimui. Ir jeigu jūs maitinsitės tokiu maistu, tai visų pirma, jūs ės riemuo ir jūs storėsite. Nes tie žmonės, tai yra rimtas dalykas, tie žmonės, kurie keletą metų maitinami tokiu maistu, jie maždaug du kartus pastorėja, nes tai yra labai nesveiki Mm, nesveiki riebalai, pačios kruopos arba kartais ir, ir bulvės yra beveik nevalgomi produktai. Kitas dalykas – medicinos klausimai. Medicina turbūt yra pats tragiškiausia turbūt dalykų, apie kuriuos aš šiandien norėčiau kalbėti. Todėl, kad kalėjimo medicinos kaip, kaip po tokios neegzistuoja. Yra ligonės, kur veža žmonės tuo atveju, jeigu jie jau visiškai blogai jaučiasi – ir maksimaliai, ką galite ten gauti, tai yra būti diagnozuoti, diagnozuoti dėl savo sveikatos. Tai taip pat nėra pačiu aukščiausių lygių padaroma ir nemažai kalinių buvo testuojami. Jie bandė išbandyti tą sistemą, jie ne savo tyrimus priduodavo, tarkim, šlapimo tyrimus, tarkim, kito žmogaus šlapimo tyrimą paduodavo, priduodavo, o diagnozė būdavo pakartojama to pačio asmens, kuris pridavė ne savo tyrimą. Vadinasi, tie tyrimai iš tiesų nėra daromi. Aš pati tai iš, išgyvenau porą e, metų mane vargino didžiuliai galvos skausmai ir kalėjimo e, gydytojai negalėjo manęs išgydyti, o kai aš išėjau iš kalėjimo, tai laisvėje gydytojai mane labai greitai išgydė, tai buvo įmanoma padaryti. Reikalas tame, kad uh, kalėjimo gydytojai tiesiog nieko nenori gydyti. Ir dažnai tai yra panaudojama kaip spaudimas, kaip psichologinis spaudimas žmogui. Tai buvo panaudota Sergejaus Magnitskio atveju. Mes žinome, kokių tai davė rezultatų. Ir aš norėčiau dar kartą jums visiems pasakyti apie tai, kad Смерть этого человека не должны чувствовать себя безнаказанными. Tie, tos simbolinės priemonės turėtų būti taikomos, nes labai dažnai sustabdyti tokį mechanizmą, kuris buvo paleistas dar Sovietų sąjungoje, kai ateini gyti ir tau sako, užtenka apsimetinėti, tu paprasčiausiai nenori dirbti. Man nekartą tai buvo sakoma ir tie, tos to, tie žodžiai buvo sakomai ir tai e, moteriai, kuri gyveno šalia su manimi e, lageryje, jinai neteko kojos, nes ją nubaudė. Ją privertė visą dieną stovėti šaltyje ir jinai nušalo koją ir po to kreipėsi į medicinos skyrių. Jinai jautė deginimą kojoje Ir keletą mėnesių nevaikščiojo į medicinos skyrių, dar buvo galima išgelbėti koją tuo, tuo metu. Tačiau galiausiai rezultatas buvo siaubingas. Ja išvežė į ligonę po kelių mėnesių, kai gydytams jau tą paaišktų, jog jinai ne, nebeapsimetinėja, jog e, koja nekrotizuoja ir jinai tiesiog prarado, neteko kojos. Ta istorija dar nėra baigta, dabar jinai kalinama Mordovijoje, jos neišleidžia dėl sveikatos priežasčių, nors, nes yra toksai, įsak, nors yra toks įsakymas, kad, kad žmogų galima išleisti, jeigu jo sveikata labai pablogėja. Ir nors jinai turi sunkų invalidumo laipsnį, vis tiek to nepakanka, kad ją išleistų laisvę. Taip pat jai neduoda kojos protezo dėl kalėjimų korupcijos. Ir tai susiję ne vien su kalėjimų sistema, bet kalėjimuose žmonės labiausiai nuo to kenčia. Nes kalėjime jie niekam negali pasiskūsti, niekam papasakoti, nei savo artimiesiems, nei advokatams, nei žurnalistams negali papasakoti to, kas su jais vyksta. Ir jeigu ta moteris būtų papasakojusi, ką, ką jai padarė kalėjimas, jei būtų taikytos žiauriausios sankcijos iš kalėjimo administracijos. Ir iš tiesų grėsia grėsmė jos gyvybei. Senoji stal, staliniška sistema asmenybės žlugdymo yra tokia, kad negalima nieko pasakyti kritiško administracijos atveju. Tai, ko mes siekiame dabar, mes sukūrėme teisėkuros organizaciją, zoną pravą, kuri turėtų padėti kaliniams, kurie nori papasakoti apie problemas egzistuojančias Rusijos kalinimo sistemoje. Kad ta sistema būtų skaidresnė ir atsakingesnė kad kai valdininkas kitą kartą priveda žmogų kito, iki mirties, arba kai praranda žmogus gyvenime, praranda žmogus sveikatą, kad toks valdininkas suprastų, jog jis gali būti nubaustas. Ką mes darome? Mes sutiekėme advokatus kaliniams ir sutiekėme galimybę viešai platinti informaciją. Nors ir ne šimtų procentų, bet tai yra tam tikras garantas, kad žmogus nebus užmuštas, nužudytas dėl to, kad jisai kritikuoja kalinimo sistemą, būdamas tos sistemos viduje. Ačiū. Thank you, Mr. Lokonikova. And, um... Ačiū. Prieš suteikdama žodį poniai Aliohinai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą bylą. Uh, e, Balotnai aikštės protestuotojų atžvilgių per paskutinę Europos parlamento plenarinę sesiją mes patvirtiname rezoliuciją, kurioje atkreipimas dėmesys į Mikhailo Kozlenkos atvejį. Dabar žodinas poniai Aliokinai. Sveiki. Aš taip pat norėčiau papasakoti. Agal... apie tai, ką mes dabar veikiame ir kas mus paskatino uh, E, įsitraukti į kovą už žmogaus teisės. Nes e, pagrindinės problemos, su kuriamis susidurima Rusijos kalėjimu, yra kelios. Šitie baisus dalykai, kurie dedasi aplink mus, kuriuos mes matome, galima būtų juos pakankamai lengvai susisteminti. Pirmiausiai, Pirmas dalykas, kurį turėtume suvokti ir e, dėl ko mūsų kalėjimų sistema yra panaši į gulago sistemą, tai yra e, kalinių laikymo sistema. Kaliniai nėra laikomi kamerose kaip Europoje, tai jie laikomi bendrabučiuose, barakuose kuriuose, e, kur viename barake, viename kambaryje ištisus metus nuo 60 iki 100 žmonių kartu gyvena. Vakarų, e, tai yra, e, jie neturi jokios asmenės erdvės kaip po tokios. Tose barakuose gyvenimo sąlygos yra skirtingos atskiros regionuose, tačiau beveik niekur nėra šilto vandens. Taip pat tose kolonijose nėra sanitarinių sąlygų jokių, be vietoj sanitarinių mazgų, prie kurio esame įpratę, yra paprasčiausiai skylės cementinėse grindise ir tie 60 ar 100 e, žmonių naudojasi e, dviem, trimis plautuvėmis ir jos irgi dar ne visos veikia ir kai kuriuose kolonijose netgi šalies administracija, tai yra kalėjimo administracija drausdavo jomis e, naudotis, kad žmonės galėtų rankas nusiplauti. Tuose barakose e, praleidžiamas laisvas laikas nuo darbo, tačiau dirba labai ilgai, 14-16 valandų, ypač moteris taip ilgai e, verčiamos dirbti, e, dirbamas su pasenusią pavojinga įranga 97A klasės sovietinio tipo siuvimo mašinos, jos yra remontuojamos taip pat kalinių, o darbo eigą taip pat kontroliuoja kaliniai. Tai reiškia, kad kalėjimo administracija e, <clears throat> stengdamasi paprasčiau valdyti kalinius, leidžia vieniems kaliniams kontroliuoti kitus, e, nepaisant to, kad Europos kalėjimų veiklos taisyklos, tai taisyklės draudžia leisti vieniems kaliniams prižiūrėti kitus, nepaisant to, kad įstatymas tokios galimybės nesumato, Rusijoje tokia tvarka egzistuoja. Iki 2010 metų buvo atitinkamas nuostos užfiksuotas Rusijos įstatymuose, dabar neoficialiai tokia yra tvarka vykdoma. Ir e, e, kolonijose, kalėjimuose Yra tam tikra kalinių dalis, kuri ir kelia daugiausiai problemų, tai yra kaliniai, prižiūrintis kitus kalinius, administracija elgėsi labai protingai, nes jai paprašiau, kad kalinius muštų ne administracijos darbuotojai, o kiti kaliniai, kurie yra nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis ir yra linkę į baudžiamuosius nusikaltimus. Ir tai yra daug paprasčiau, nepaisant to, kad tokia tvarka prieštarauja įstatymams. Be šio vergiško darbo, e, kadangi pagal įstatymus e, kaliniai privalo dirbti ten tokį darbą, kurį jiems paskiria kalėjimo administracija, jeigu kalėjimo administracija už nepaklusnumą kalinį, pavyzdžiui, privers e, valyti išmatų duobę tai e, neprieštaraus įstatymų. Jeigu kalėjimo administracija, kalėjimo valdžia vers kalinį dirbti 16 valandų gamykloje, kurioje jis paprasčiausiai galės būti sumuštas, tai taip pat bus teisėta. Taigi mes norėtume, kad būtų pakeistas pats kalėjimų įstatymas Rusijoje, kadangi jo nuostas pasitelkus galima tokiu būdu manipuliuoti žmonėmis. Kitas e, svarbus aspektas yra visiškas kalėjimų uždarumas, e, neleidžiant juos patekti žmogaus teisų aktyvistams, kovotams už žmogaus teisės. E, <clears throat> Vyriausybė kiekvienais metais trukdo E, visuomeniniai stebėjimo komisijai mm, atlikti kalėjimų priežiūrą e, ir atitinkami asmenys neturi galimybės atvykti į kolonijas ir jiems negalima pateikti jokių pretenzijų, kaltinimų, taigi šią įstatymo dalį e, taip pat reikia keisti, reikia didinti visuomeniais pakantais dirbančių stebėtojų įgaliojimus ir jų skaičių, nes tokių savanorių yra pakankamai. Kas dar gali užtikrinti kalėjimų veiklos skaidrumą, jeigu visuomenininkams bus suteikiama daugiau įgaliojimų, mes e, tokiu būdu galėsime priversti kalėjimų vadovybės parengti ataskaitas apie tai, kokį finansavimą jos gauna iš biudžeto ir kokiu būdu panaudoja gaunamas lėšas ir jeigu tos lėšas būtų išgrobstamas, būtų galima tinkamus asmenys patraukti atsakomybėn. Šiuo metu tokių galimybių kovoti už žmogaus teisės Rusijoje neturi. Taip pat mes pageidautume <clears throat> galimybę kaliniams numatyti dirbti savanoriškai e, ir darbo laikas neturėtų viršyti 8 valandų, taip kaip yra įprasta e, nenuteistųjų asmenų tarpe dirbti 8 valandas per parą turėtų būti visiškai pakankama. Taip pat kitas svarbus aspektas e, yra kalėjimo cenzūra, įdaro įtaką kalėjimo veiklai. Pavyzdžiui, jeigu būdamas kalėjime parašote laišką giminaičiui ir jame informuojate apie tai, kad mm, tame kalėjime, kuriame sėdite, yra pažeidžiamas jūsų teisės, tai tą laišką paprasčiausiai cenzas galės suplėšyti ir tai bus teisėta ir atitinkamai procesas veikia e, grįžtamąją kryptimį, pavyzdžiui, daugumą laiškų, kurie man buvo siunčiami, manęs nepasiekdavo, nes cenzoriai juos sunaikindavo paskutinėje kolonijoje, kurioje buvau laikoma cenzoriai e, demonstratyviai man prieš akis sunaikindavo laiškus, kuriuose būdavo patikima informacija apie mitingus ir e, rinkimus, kurie vyko Maskvoje ir buvo paprasčiausiai šie laiškai viešai sudeginti kibirė. Nežinau, kodėl tai buvo elgiamasi, tačiau e, nesibodima imtis tokių priemonių. Kalbant apie būtinės sąlygas, tas maistas, kuris yra tiekiamas e, kalėjimams esantiems kuo toliau nuo Maskvos, tuo yra baisesnis, e, maitinami kaliniai sugedusiais e, maisto produktais, jie yra pažymimi kaip antros rūšies maisto produktai, asmenys, kurie dar nėra nuteisti, dar nėra nusikalteliai oficialiai, kaip mes, pavyzdžiui, buvome, kuomet jie yra gabenami į teismą, jiems yra išduodamas sausas davinys, kurio paskirtis yra specialiam kontingentui ir tame sausame davinyje nėra jokios natūralios sudėdamosios dalies ir <clears throat> visi, visos sudėdamosios dalys pažymimos R e raidė ir jos Europoje apskritai turbūt yra neleidžiamos naudoti kaip maisto produktai, tačiau niekas už tokį elgesį nėra atsakingas oficialiai. Mes tikimės, kad tarptautinės kovos už žmogaus teisės organizacijos e, kartu su Rusijos atinkamos organizacijomis pradės bendradarbiauti ir ES šalis e, e, imsis iniciatyvos, kad galėtų apsilankyti Rusijos kalėjimus ir kartu su mumis galėtų parengti atitinkamas ataskaitas apie tai, ką ten mato. Norėčiau dar trumpai papildyti, mūsų bendražygiai šiuo metu bando uh, pasiekti, kad teisingumo e, ministerija patvirtintų įsakymą, <clears throat> kuriuo būtų leidžiama kaliniams dirbti ne ilgiau nei 8 valandas per parą, o savanoriškas darbas jau būtų kitas etapas, o mes dabar bet jau siekiame, kad kaliniai nedirbtų 16 valandų per parą ir nepersidirbtų, taigi mums būtų malonu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kam, e, ką manote apie tokią padėtį, kad išsakytumėte savo nuomonę Rusijos atstovams ir mes tikimės, kad išgirdę jūsų nuomonę jie labiau būtų linkę šį įstatymą patvirtinti. Iš esmės šio įstatymo netgi neprireiktų, jeigu nuolat nebūtų pažeidinėjimas kalėjimuose Rusijos darbo kodeksas. Ir tas įstatymas yra iš esmės reikalingas tik tam, kad būtų laikomasi to darbo kodekso nuostatų, kad žmonės nebūtų verčiami dirbti ilgiau nei 8 valandas per parą ir būtų draudžiama dirbti savaitgaliais, nes šiuo metu išeiginių kaliniai neturi ir yra verčiami dirbti kiekvieną dieną. Dėkoju abiems kalbėtojams už pasisakymą ir dabar žodį susiteiksiu. Uh, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkui, ponai. Čia, first of all, I would like to explain. Valos. Dėkuoju, panė pirmininkė, norėčiau išreikšti savo e, susižavėjimą Nadeždą ir Mariną, kadangi mes iš tiesų labai daug kalbame, bet e, kalbėjimas yra gerai, bet reikia veikti. Europos visuomenė žavisi Rusijos pilietinė visuomenė, kuri mažiau kalba, daugiau daro. Europos e, ekonomikos socialinių reikalų komitetas yra ES viena iš institucijų, mes su regionų komitetu esame, betardarbiaujame taip pat glaudžiai, taigi mūsų ir atstovaujame labai glaudžiai, labai aktyviai būtent pilietiniai visuomeniai ir tikimės glaudaus bendradarbiavimo e, tarpusavyje ir ateityje. Ir e, žmogaus teisės yra be abejo universalios teisės. Ir turime suvokti, kad ES sutartyje 21 straipsnėje yra minima žmogaus teisės ir kalbama apie ne valstybės, ne valstybės narės, kurios taip pat, kuriuose yra taip pat būtina ginti žmogaus teisės. Ir vakar čia Luksemburgo aikštėje e, aš mačiau e, Tibeto e, žmonių mitingą, tai yra žmonių, kurie protestavo prieš Kinijos e, vadovybės, Kinijos, Kinijos prezidento vizitą čia. Nai. Tai yra vėlgi išraiška tos, to protesto, kurio pasisakoma prieš žmogaus teisų pažeidinėjimus, žmonių kankinimus ir žudynės ir panašiai. Ir ta situacija Rusijoje yra iš tiesų taip pat panaši ir netoleruotina. Ir jūs e, pateikėte tikrai gerą pavyzdį e, ir kalbėjote apie tai, kad kuo toliau nuo Maskvos to situacija blogesnė, žinoma, e, pačioje Europos Sąjungoje yra sudėtinga situacija, mano pačioje, paties šalyje, Prancūzijoje Mes, e, mūsų e, kalėjimai taip pat yra perpildyti ir dažnai net ar netinkamos sąlygos sudaromos kaliniams, tačiau žinoma, mes negalime to lyginti su tuo, kas vyksta Rusijoje ar Kinijoje. Europ Europos pilietiniai visam, visuomenė galėtų pasinaudoti trimis įmanomomis priemonėmis pirmiausia, e, taikyti visas e, turimas teisės priemonės, teisės aktus, e, konvencijas, tarptautinius susitarimus ir nacionalinius įstatymus. Taip pat pati pilietinė visuomenė galėtų vykdyti kontrolę ir stebėseną kai kurie iš mūsų kolegų e, veikia nevyriausybinėse organizacijose ir kitose institucijose, e, kurios veikia įvairiose valstybėse narėse ir taip pat e, bendrauja ir su atstovais iš Rusijos. Taigi tas bendra, nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir trečias labai svarbus instrumentas yra pati visuomenės nuomonė, siekiant padidinti skaidrumą ir pasiekti kažkokių pokyčių. Uh, mes, ES institucija, e, bendradarbiaujame, vykdome dialogą su Rusijos pilietinės visuomenės e, rūmais. Ir, ir jis taip pat prisideda prie atitinkamo e, Rusijos kalėjimų, kalėjimus, kalėjimų veiklą prižiūri reglamentuočio įstatymo keitimu. Ir e, mūsų komitetas ir Rusijos pilietiniai rūmai e, turėtų e, siekia prisidėti prie e, atitinkamų tų įstatyminės bazės pokyčių Rusijoje ir gegužės mėnesį vyks seminaras, e, kuriame ES e, pateiks visą savo turimą patirtį ir žinias, kaip ES valstybės narės, jos pilietinės e, visuomenės atstovai stebi padėti įkalinimo įstaigose ir stengsimės padėti Rusijos pilietiniai visuomeniai e, jos e, pastangose pagerinti e, padėti Rusijos kalinimo įstaigose. Ir mm, žinote, kad jūsų, tai yra Rusijos pilietinės visuomenės rūmai, ir toliau su mumis bendradarbiautų ir mes stengsime apjungti visas turimas pastangas, taip pat atsižvelgsime jūsų iniciatyvą, kad e, išvengtume bet kokių manipuliavimo galimybių, e, užtikrintume didesnį skaidrumą ir e, įstatymo viršinybės laikymasi, kad situacija realiai pasikeistų ir pagerėtų. Mes norime veikti pragmatiškai, norime Rusijos nevyriausybinės e, organizacijas, paskatinti ar joms padėti, e, padėti pakeisti Rusijos įstatyminę bazę, kad padėtis Rusijos kalinimos įstaigose pagerėtų. Mes taip pat pasinaudodami to dialogu norėtume padėti e, skatinti geriausių pavyzdžių sklaidą taip pat ir e, taip pat e, atitinkamos konvencijos, kurios Rusija dar neratifikavo e, pasirašymą iš Rusijos pusės. Ir Rusijos pilietinės visuomenės rūmai yra pasirengę su mumis bendradarbiaudami ir toliau plėtoti šį projektą ir mes tikimės e, toliau skatinti tą bendradarbiavimą. Aš labai džiaugiuosi, kad čia e, kalbame su e, gausia Rusijos delegacija ir galime padiskutuoti apie tai, kaip konkrečiai galėtume padėti pagerinti situaciją Rusijos kalėjimuose. Aš manau, kad mes turėtume, jeigu imsimės bet kokių veiksmų, jie turi būti vykdomi bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės Rusijoje organizacijomis ir vadovaujantis pragmatiniais principais, kadangi čia mes kalbame apie žmonių gyvybės. Tai yra taip pat europiečiai, kurie gyvena šalia mūsų ir jeigu mes tik tai žaisime politinius žaidimus ir tik tai pripažinsime, kad situacija yra e, prasta, tačiau apsiribosime vien tik tai rezoliucijomis, tuomet niekas nepasikeis, o mes norime siekti realių pokyčių Rusijoje. Ir Europos pilietinės visuomenės atstovai yra pasiryžę padėti Rusijai. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šią diskusiją. Yra įdomu girdėti ir apie tai, kad jūs taip pat bendradarbiaujate ir su Dumos atstovais. Taip. O dabar pakviesiu e, Memorial e, organizacijos atstovą, pana Orlovą. kuris kalbės apie e, Rusijos įstatymų pažeidimus įkalinimo įstaigose, įskaitant ir netinkamą psichiatrijos naudojimą tame. Nu, Dėkuoju išsudarytą galimybę pasisakyti. Kiek suprantu, galbūt čia buvo ir vertimo klaida. Čia kalbama apie tam, tikrą, tam tikrus pilietinius rūmus. Rusiškai tai vadinasi apšėstinė aparatą, bendruomenių rūmai. Iš tiesų, tie bendruomenių rūmai tai yra pusiau nepriklausoma struktūra, tačiau iš tiesų jinai yra labai rimtai kontroliuoja. Ja kontroliuoja vykdančioji valdžia. Ir sprendimus priema arba prezidentas, arba federacijos gubernatoriai. Nepaisant to, Dėl bendruomenių rūmų pagalbos kol kas nepriklausomos nevyriausybės organizacijos turi galimybę naudotis labai svarbių mechanizmų, užtikrinant stebėseną kalinimo vietos ir suteikiant pagalbą kaliniams. Marija Aliochina kalbėjo apie viešasias stebėjimo komisijas. Tai yra labai svarbus institutas, kuriuo mes naudojamės. Štai pavyzdžiui, Daugelio federacijos subjektų žm, ž, mūsų organizacijos nariai dirba tokiuose tarybose. Tai liečia ne tik Maskvą ir Sankt Peterburgą, bet ir kitas vietas, kaip Perme, Komių Respublika, kitas Respublikas, kur egzistuoja tokios kalinimo įstaigos kolonijos. Ir netgi Šiaurės Kaukaze, dabartiniai Ingušetijoje ir Čečienijoje, tose tyrimų komisijose dirba mūsų kolegos. Viešosios stebėjimo komisijos egzistuoja ir, sukūriamos, ir jos sukūriamos kiekvieno federacijos, federacijos subjekte. 40 žmonių tokios komisijos Maskvoje, daugiamilijoninis miestas, kur yra ne vien tyrimų izolatoriai, bet ir laikinimo įkalinimo izolatoriai, policijos daliniai, kitos vietos, kur priverstinai sulaikomi žmonės. 40 žmonių grupė yra labai maža, beveikiškai, beveik neįmanoma užtikrinti darbo, turint galvoje, kad visur reikia dirbti. Lygiai tokia pati padėtis yra ir kitose federacijos subjektuose. Bet Maskvoje iš tų 40 žmonių tik 20 žmonių yra tie, kurie realiai nori dirbti. Jų yra tik 20, kurie iš tiesų yra nepriklausantis organizacijos atstovai. Tai yra ta pati bendruomenė, tie pati. Į tarptų 20 žmonių bendruomenių rūmai įtraukė saugumo e, tarnybos veteranus, kitus veteranus, karininkus, atsargos ir taip toliau. Ir tie 20 žmonės, žmonės jie nedirbs, jie tik tai trukdė priežiūrą ir stebėjimą kalinimo vietose. Neseniai, kai buvo formuojamos tos visuomeninės stebėjimo komisijos, pabandėme pakovoti, kad kuo mažiau liktų tikrųjų tų darbuotojų. Ir aš bijau, kad po kelių metų dar bus blogesnė padėtis, tų realių darbuotojų tose komisijoje bus dar mažiau. Nepaisant visko, kol kas darbas vyksta ir kol kas vis tiek daugelį regionų pavyksta realiai apsilankyti kalinimo įstaigose, stebėti padėti ir padėti žmonėms. Aš pritariu tam, ką pasakė kolegės iš Pussy Riot ir aš pateiksiu keletą pavyzdžių, ko gero iš paties geriausio regiono, iš tyrimo izolatorių Maskvoje – Tai yra tyrimų izolatoriai, tai ne kolonijos. Ir atrodo, kad šiame geriausiame regione vyksta tas pats, apie ką jau kalbėjau kolegės. Pirmiausia, 30-40 procentų perpildytos e, kameros. Žmonėms tenka šiuo metu miegoti pagal eilę nes nepakanka vietų mėgojimui, netgi jeigu statomos sudėdamos lovos, kameroje vis tiek tų mėgojimo vietų nepakanka, kad visi galėtų vienu metu mėgoti. 2000 metų pradžioje, dėl to, kad buvo kreipiamasi į žmog, Europos žmogaus teisų teismą ir tas teismas priėmė nemažai sprendimo, pavyko pagerinti situaciją, ištaisyti situaciją. Tuomet E, tos sąlygos buvo įvertintos kaip kankinimas, nes neįmanoma tokiuose perpildytose kamerose gyventi, buvo pradėti statyti nauji izolatoriai ir situacija ėmė gerėti. Tačiau pastarieji dviejį metai, ypač pusantrų metų, situacija vėl grįžta į praeitį. Ir man atrodo, kad tyrimo izolatoriuose didžiosiuose miestuose, miestuose tai yra susijęs už tai, ko Rusijoje vykdoma masinė antimigracijos kampanija tyrimo izolatoriai Maskvoje dabar užpildyti migrantai iš vidurio Azijos, iš darbo ieškančių žmonių atvykusių į Maskvą. Ir nebūtina laikyti ten tų asmenų, nes tie žmonės nepadarė nusikaltimų, bet jie yra sugrūdami į tyrimo izolatorius ir padėtis blogėja. Medicina ir Maskvos e, tose izolatoriuose yra labai bloga, netgi neįmanoma patekti pas gydytoją. Ir tas, ta pareiška guli labai ilgai. Šiuo metu pavasarį visiškai supuvo kopūstai, bulvės ir morkos. Ir dabar Maskvos tyrimų izolatoriuose kaliniai yra maitinami marinuotais kopūstais, kurių neįmanoma valgyti nuo kurių iš karto pradeda deginti rėmuo. Korupcija yra baisiausias dalykas. Mano kolegės visiškai teisingai pasakė. Už viską nori gauti pinigus, už papildomą medicinos apžiūrą, už komisiją, kad būtų įvertintas sveikatos būksas, kiekvieną žingsnį nori gauti pinigų ir kyšių iš kalinių ir daro spaudimą, kad artimiai iš laisvės perduotų tos pinigus kaliniams. Be to egzistuoja visiškas nesuinteresuotumas personalo, nieko. Jie suinteresuoti tik atsiskaityti savo vadovybei. Pavyzdžiui, lemtarus dalykas, su kuo mes susidurėme dabar tyrimų izolatoriuose Maskvoje. Gal jūs ir nepatikėsite. Neužtenka lėkščių, kuriuose, į kurias dedamas maistas. Ir pirmą ir antrą patiekalą į tą, patį, į tą pačią lėkštę deda. Įsivaizduokite, to pačioje lėkštėje sriubą ir pagrindinį patiekalą. Tai yra neįmanoma valgyti, ir tai, o tai yra daroma. Ir paaiškinama tai taip. Nėra pakankamai lėkščių. O vidaus taisyklės sako, jog mes privalome pateikti vieną lėkštę. Ir viskas, visiškai niekas nesuinteresuotas. O kur, pavyzdžiui, kalinių e, džiovinti savo skalbinius? Negalima kabinti virvių ant spintelės ar ant, ant lovos neleidžia džiauti skalbinių. O kur džiauti? Niekam tai neįdomu. Taip pat jokios informacijos nėra suteikiama kaliniams apie jų teisės. Pavyzdžiui, mažas pavyzdys. Vidaus taisyklė. Tai svarbiausias dalykas, kuris reglamentuoja vidaus tvarką. Štai vidaus taisyklės turėtų kabėti ant sienos kiekvienoje kameroje, visi turėtų žinoti tas taisyklės. Įsivaizduokite savo, tik neseniai mano bendradarbiui iš komisijos Anį Karetnikai vienam iš izolatorių Maskvos viršininkas įrodė, kad vidaus taisyklės yra tik tai tarnybos tikslais, vidaus naudojimo tikslais, kad tai yra slaptas dokumentas. Ir mano darbuotojai turėjo įrodinėti, kad tai netiesa. Taigi viršininkas tokią informaciją pateikia ir tai rodo labai žemą lygį tiek išsilavinimo, tiek informuotumo, bet to jie visi yra korumpuoti ir labai prastai parengti, kad galėtų atlikti savo profesinę darbą. Tai tiek. Thank you, Mr. Orlov. And again, thank you all for... Ačiū ponė Orlovai, ačiū visiems už sutiktą informaciją apie padėtį Rusijos kalėjimuose ir Jeigu jų padėtis Maskvos kalėjimuose yra tokia bloga, tai galime įsivaizduoti, kaip ji atrodo Tolesnėse nuo sostinės įkalinimo įstaigose prieš panant e, diskusiją dar norėčiau paprašyti kolegos Donskio pristatyti mūsų užsakyto tyrimo rezultatus ir e, pristatyti mums svarbiausias rekomendacijas. Jeigu galite, ačiū, pan pirmininkė. <clears throat> Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į profesoriaus Fanforino atlikto tyrimo kuris yra e, psichiatrijos e, e, <clears throat> pasaulinės federacijos vadovo, kur buvo kartu atliktas tyrimas su, su Gruzijos atstovas ir Vytauto didžiojo universitetu iš Lietuvos. Sovietinė psichologija nuo 7 iki 90 buvo atskirta nuo pasaulio. E, e, psichologijos ir siekia savų socialinių ir kitokių tikslų ir buvo kalinių atžvilgių e, vykdomas priverstinis psichiatrinis gydimas, <clears throat> o žlugus Sovietų sąjungai buvo daug informacijos apie asmenis, kurie be jokios priežasties, daugiausiai Rusijoje ir Ukrainoje, buvo gydomi psichiatrinėse ligoninėse priverstinė tvarka. E, Rusijos atstovai teigia, kad šiuo metu nėra jokių oficialių nurodymų taikyti priverstinį gydimą kitokiais sumetimais nei Mm, medicininiai. Tačiau iš tiesų sistema yra persmelkta korupcijos, e, e, daro didelę įtaką farmakologinė vaistų pramonė ir piknaudžiaujama labai smarkiai, ypač tų asmenų atžvilgių, kurie e, neturi daug išsamių žinių medicininių, taip pat negarantuojamos visiškai pacientų teisės dėl to, kad sveikatos apsaugos sistemoje e, klesti korupcija, e, suklastotas e, lygų diagnozes paprasčiausiai galima įsigyti už pinigus. Dėl to, kad politinis klimatas blogėja, psichiatrija yra naudojama kaip represijos priemonė kadangi tarptautinė bendruomenė daro spaudimą ir tą spaudimą darant nuolant, darant nuolat padėtis galėtų e, pagerėti, teisinė sistema ir medicinės veiklos praktika taip pat galėtų Rusija pasikeisti. Šią prasme Europos parlamentas galėtų atlikti svarbu vaidmenį tam, kad Rusija galtinai nutrauktų ryšių su sovietinė praeitimi. Pateiksiu keletą pavyzdžių. <clears throat> iš Rusijos ir Ukrainos ir mūsų e, tyrimo išvados jie patekėmė, čia noriu atkreipti dėmesį į kai kurios kitus pavyzdžius. Dar kartą noriu paminėti Mikhailos, Mikhailo Kosenkos e, bylą. Maskvos miesto teismas kovo 25 dieną priėmė nutarimą taikyti jo atžvilgių privartinį E, psichiatrinį gydimą, dėl to reaguodamas į šios mens dalyvavimą balotnoje aikštės demonstracijoje. Europos parlamentas per paskutinę plenarinę sesiją patvirtino skubos tvarka rezoliuciją, kuria atkreipimas dėmesys į Kosenko bylą. 13 metų lapkričio 1 dieną Zinaida Mohordova buvo paleista iš Astanos <clears throat> psichiatrinės ligoninės, tačiau ją ir toliau grasinama priverstiniu psichiatriniu gydimu dėl to, kad jie kreipėsi į apeliacinį teismą. <clears throat> jie buvo 2013 m. lapkričio 30 d. perkelsta į Aštanos ligoninę atlikti psichologinių tyrimų, po kurių jai e, buvo paskirtas prieš jos valią privar, priverstinis psichiatrinis gydimas. Pone Mohordova yra kovotų žmogaus teisės advokatė, ji dalyvavo įvairiose teismų bylose ir uh, <clears throat> uh, kovojo aktyviai už, su žmogaus teisų pažeidėjais. Mes savo rekomendacijose manome, kad į šias bylas būtina atsižvelgti ir skelti santykiuose su Kazakstanu, Rusija, Ukraina, kitomis buvusiomis Sovietų sąjungos šalimis ir taip pat e, Baltijos valstybės galėtų būti įtrauktas į tų šalių, kurios, kurios dalyvauja aktyviai šiuose iniciatyvose tarpą. Taip pat labai svarbu suteikti nukentėjusiems kovotojams už žmogaus teisės tinkamą medicinę pagalbą po to, kai jų atžvilgių buvo e, vykdomas tas e, priverstinis psichiatrinis gydimas. E, pabaigai dar norėčiau keletą žodžių tarti, e, žavėdamasis kolegomis ir bičiuliais iš, Rusijo, iš Rusijos ir padėkoti jiems už drąsą kovojant už žmogaus teisės. Norėčiau rusiškai dabar padėkoti poniai Talakonikovai, Aliochinai, ponui e, e, Aliochinai ir Orlovui už jų garbingą <clears throat> ir kilnę kovą už žmogaus teisės Rusijoje. Ačiū. The, uh, Dėkuoju profesoriui Tonskijui už uh, studijos pristatymą. Dabar norėčiau paprašyti, uh, paklausti narių, kas norėtų pasisakyti. Ponas Tanok, ačiū, ponė pirmininkė. Man labai įdomus šis klausimas, kadangi mano profesinis gyvenimas prieš e, darbą šiame parlamente taip pat buvo susijęs su psichiatrija. Ir aš prisimenu e, e, devintojo dešimtmečio pradžioje, kuomet Sovietų sąjunga jau buvo bežlunganti, aš prisimenu Mm, jog Rusijos psichiatrai buvo e, e, linkę vertinti žmonių e, siekius, laisvės siekius ar siekius protestuoti, ar disidentų veiksmus kaip šizofreniją. Ir, pra, ir Rusijos psichiatrijoje buvo taikoma tikrai neteisinga, net neteisėta psichiatrinė praktika. Uh, Ir šių dienų Putino Rusijoje taip pat e, e, ši sistema yra grindžiama e, kleptokratija ir nepastikėjimu ir asmenybės žlugdymu ir žeminimu. Ir mes matome, kas vyksta Ukrainoje ir prie Ukrainos sienų, mes matome, kas vyksta Armenijoje ir Moldovoje matome, kokius, kokiais, kokį melą platina Rusijos vadovas e, tarptautiniai e, bendryjei, e, kaip, kokia, kokia veidmainystė yra matoma iš Rusijos pusės, turint omenyje, kas vyksta jos viduje. Kaip keista girdėti, kad Rusija, e, stengdamasi, e, teikdama, jog laikosi žmogaus teisų pagal žmo, Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatas, iš tiesų e, visiškai kitaip elgesi savo teritorijoje. Ir, ir Be abejo, mūsų logiškas žingsnis būtų Rusiją tiesiog iš, išbraukti iš Europos tarybos narių sąrašo, išmesti iš Europos tarybos. E, e, e galbūt ar Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas norėtų pas, pasisakyti ir galbūt pakalbėj, pakomentuoti ir studijos rekomendacijas ir rezultatus. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad organizuojate tikrai tokį labai svarbų posėdį, kuris e, mums yra labai įdomus, e, svarbus ir praturtinantis mūsų e, patirtį ir padedantis mums suprasti Rusijos situaciją ir situaciją Rusijoje. Norėčiau padėkoti Rusijos atstovams šiandieną pasisakantiems šią temą. Šis klausimas, jos svarstymas yra tikrai labai savalaikis, kadangi visas pasaulis yra sutelkęs į e, Rusiją, jos santykius su Ukraina ir tai, tai kas vyksta Kryme. Ir e, dėl to tai yra geras, gera proga susitelkti ir į žmogaus teisų klausimą, e, žmogaus teisų Rusijoje klausimą ir taip pat padėti Rusijos pilietiniai visuomeniai pagerinti situaciją šioje srityje apie ką mes šiandieną kalbame, tai kalbame apie labai pažeidžiamą visuomenės grupę, tai yra e, kalinamus asmenis, e, kurių yra e, Rusijoje atkalinama daugybė tūkstančių. Visiškai pritariu visiems kalbėjusiesiems ir prisidedu prie jų išreikšto susirūpinimo dėl jų padėties. Ir situaciją mes taip pat vertiname labai neigiamai, su dideliu e, susirūpinimu ir reikėtų galbūt tikrai pasvarstyti, ką būtų galima padaryti dabar ir ateityje. Na visų pirma, mes suvokiame, kad Rusijos vyriausybė ėmėsi tam tikrų reformų, ar bent jau paskelbė tokias pradė, pradėsinti, kad situacija pagerėtų e, Rusijos e, įkalinimo įstaigose, stengdamasi atsižvelgti ir tarptautinius standartus, tačiau turime pasakyti, kad mūsų nuomonė situacija yra e, gazdinanti ir netenkinanti mūsų. E, kalbama apie labai rimtus pažeidimus, tai yra žmogaus teisų pažeidimus, apie priverstinį darbą, E, ne, ne, gal, ribojamas ar iš vis ne, netenk, ne, neįmanomas e, galimybių neturėjimą, galimybių pasinaudoti, e, pažiūrėjau, advokato paslaugomis ar sustikti su artimaisiais. Tie klausimai labai dažnai yra svarstomi įvairiais lygmenimis, pavyzdžiui, Sergėjo Magnitskijos atvejis ir, ir, ir buvo labai dažnai svarstomas ir jau praėjusiais metais buvo uh, raginama ES imtis išsamių tyrimų šio klausimu. O kalbant apie psichiatrinį gydimą, kuris e, ką tik buvo svarstamas ir aptartas labai išsamei, šių metodų taikymas netitinka tarptautinių standartų ir turėtų, jis turėtų būti e, priderintas prie tarptautinių standartų, startų turėtų būti vykdomas laikantis tų standartų. Taip pat pono Kosenkos atvejis e, buvo minimas, minėjo ir mm, pirmininkė, ir kiti kalbėtojai, e, tas tą teismo procesą mes ES labai įdėmiai stebime ir jis mums kelia didelį susirūpinimą. Mes Džiaugiamės, kad e, Rusijos valdžia įsteigė e, stebėsenos komisijas, kurios turėtų e, vykdyti kalėjimo, kalėjimų stebėseną, tačiau suvokiame, kad tokios komisijos jų veikla yra labai ribojama, nėra pakankam neužtikrinama sąlygos E, tinkamai vykdyti tokią veiklą ir taip pat yra riboti ištekliai, finansiniai ištekliai skirti šioms komisijoms veikti. Kągi galėtume pakeisti? Na, aišku, mes e, naudojamės visais diplomatiniais kanalais, bendradarbiaudami su Rusijos valdžia, kad situacija pagerėtų. E, žmogaus teisų dialogo kontekste E, vyksta tos pastangos ir tai reiškia ir kreipimas į Rusijos valdžią pripažinti ir įgyvendinti tarptautinių stebėsinos institucijų, pavyzdžiui, e, e, atitinkamo Europos tarybos atitinkamos struktūros rekomendacijas. Taip pat mes imamės aktyvių veiksmų bendradarbiaudami su Rusijos pilietinės visuomenės atstovais, siekiant e, vykdyti stebėseną Rusijos įkalinimo įstaigose ir e, renkti e, atitinkamus pranešimus ir ataskaitas. Taip pat mes dialogo su vietos valdžios institucijomis metu reiškėme susirūpinimą, pavyzdžiui, ponios Tolokonikovos atvejų klausimų. Tai, tai yra, mes nuolat atkreipiame dėmesį į e, prastas kalimo sąlygas Rusijoje. Mes ir toliau tęsime e, tą darbą ir toliau e, stengsimės padėti pilietiniai visuomeniai Rusijoje visomis priemonėmis, kurios yra mums prieinamos. Ir be abejo, mes ir toliau tęsime savo diplomatinės pastangas, e, bendraudami su Rusijos vyriausybė. Kaip e, minėjo komiteto vienas iš narių, mes norime ir toliau tęsti e, dialogą su Rusijos valdžia žmogaus teisų klausimais. Žinoma, situacija yra labai sudėtinga. Šiuo metu atmosfera nėra labai paprasta, E, tačiau mes ir toliau norime tęsti tą dialogą ir e, kaip jūs galbūt žinote, mes neturime tiesioginių galimybių kreiptis į tiesiogiai į konkrečias ministerijas. E, pavyzdžiui, kaip norėtume tą daryti bendraudami su užsienio reikalų ministerija, tačiau mes norime e, tęsti dialogą įvairiais kitais kanalais su įvairiomis Rusijos ministerijomis. Ir, kaip jau sakiau, norime toliau bendrauti ir bendradarbiauti su pilietinės visuomenės e, organizacijomis tiek Rusijoje, tiek ir už Rusijos ribų. Dėkoju. Dar suteiksiu žodį poniai Anai Gomes, prašyčiau kalbėti trumpai. Norėčiau paklausti pono Orlovo, ką jūs galvojate apie tai, ką, kalbė, ką minėjo komisijos atstovas dėl dabartinio dialogo klimato ir atmosferos su Rusija šiuo metu, dėl Ukrainos. Ar Ar dabartinė padėtis ir ta atmosfera gali grėsti, gali kelti grėsmę jūsų e, veiklai ir pastangoms keisti situaciją Rusijoje? Aš norėčiau paklausti, e, ką Jūs galvojate apie Rusijos tolesnį dalyvavimą Europos taryboje? Galbūt kas nors galėtų atsakyti. Мы абсолютно убеждены в том, что... Mes visiškai įsitikinę to, kad e, reikėtų e, verta, kad Rusija liktų Europos taryboje. Yra žmonių, kurie mano, kad Rusija yra Europos dalis ir jeigu Rusija bus, e, neteks narystės Europos taryboje, tai bus, aišku, labai blogas ženklas. Rusijos vyriausybei tai bus E, akstinas e, perorientuoti savo prekybinius ryšius į rytus, e, tą įgrasina darysti, daryti ir sustiprinti savo ryšius su tokiamis valstybėmis kaip Kur, Kinija ar Šiaurės Korija, tai mums bus ne tik liūdna, bet tai tiesiog bus pražutingai liūdna. Nekarta buvo kalbama apie Europ, europietiškas kalinimo e, taisyklės. Žinoma, mes negalėsime tokiu atveju, jeigu Rusija neteks narystės Europos taryboje, e, apeliuoti į tai, kad Rusija kada nors gali, e, imtųsi europietiškų standartų. Europa mums dar yra tam tikras, ar dalyva, narystė Europos taryboje yra tam tikras orientyras e, e, vadovautis e, e, europietiškomis normomis, kurios yra aukštesnės už rusiškasias. Jeigu Rusija iš vis nebeturės jokių santykių su Euro, Europos Sąjunga ar bus e, išmesta iš Europos tarybos, tuomet dėja mums nebebus į ką apeliuoti ir į ką orientuotis. Dėkoju. Atsiprašau, sako pirmininkė, mes jau viršijame laiką dešimčia minučių, nebegaliu jums suteikti žodžio. Labai gaila. Norėtume išgirsti trumpą atsakymą ir, Europo, ir iš Europos socialinių, e, ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovo. Ne, jūs nenorėjot pasisakyti, tuomet ponas Orlovas gali kalbėti. Jeigu leisit, pasisakysiu apie Rusijos išmetimą iš Europos tarybos. Tai būtų labai neproduktyvu. Kodėl? Todėl, kad yra mechanizmas, mechanizmas, pagal kurį galima kreiptis į Europos teismą. Mūsų memorialo organizacija, taip pat ir kitų teisėsaugos organizacijų aktyvai tuo naudojasi. Tai labai geras mechanizmas, kuris yra mūsų rankose, kamgi jį prarasti. Tai pirmas dalykas. Antra, tai, ko iš tiesų reikėtų padaryti Europos taryboje, tai yra ministrų komitetas Europos taryba turėtų suaktyvuoti savo darbą, kad tas komitetas ministrų iš valstybių narių realiai reikalautų Rusijos atsiskaityti, kaip jinai vykdo Europos tarybos uh, nuostatas ir Europos teismo sprendimus. Reikia reikalauti, kad Rusija tai įvykdytų. Toliau, jūsų klausimas dėl sankcijų. Ar sankcijos padeda teisės saugos atstovams? Manau, kad kitaip reikėtų kelti klausimą. Ar sankcijos apskritai padeda pakeisti situaciją, padėtyje, situaciją Rusijoje ir apginti Ukrainą? Aš buvau labai karštas šalininkas tokių sankcijų dėl Magnitskio bylos Už tai ir Euro, Europos parlamentas savo rezoliuciją basavo. Tokios sankcijos prieš metus ar pusantrų metų reikėjo jas taikyti. Kiekviena sankcija gali pabloginti mūsų padėtį, mūsų organizacijos patirti, e, padėtį. Bet kalbant apie ateitį, Rusijai tai būtų geriau. Dabartinės sankcijos, mano atveju, keliančios juoką. Rusija juokiasi iš tokių sankcijų. Geriau jokių sankcijų netaikyti, negu tokios silpnas sankcijas. Sankcijas apriboti išvažiavimą užsienį prieš keletą metų tai būtų pačios, o dabar kelių valdininkų ar oligarchų išvažiavimą užsienį uždrausti kaip atsaką į tai, kad kariniai daliniai yra įvesti į pasienį Ukrainos, tai ir kelia juoką, tai yra visiškai nerimtos sankcijos. Ir Putinas ir jo aplinka iš tokių juokingų, menkų sankcijų tikrai juokėsi. Ačiū, dėkuoju, kad atvykote pas mus, kad apibūdinote padėtį ir kaip girdėjote iš Europos išorės veiksmų tarnybos, situacija kalėjimuose bus stebima labai atidžiai. Mes aptarsime su Rusija įvairiais lygmenėmis dėl žmogaus teisių ir parlamente, ir taip pat ES delegacijos su Rusija. Dėkoju dar kartą. Dabar turime perėti prie kito darbo tvarkės klausimų. Turiu keletą pranešimų, pirmininkės pranešimų, jie gana trumpi, nes nėra skubos klausimų. Po mūsų praėjusio posėdžio dar nebuvo Strasbūro sesijos, taigi aš trumpai pateiksiu ataskaitą Prieš ES Afrikos viršūnį susitikimą buvo iš ankstinis susitikimas. Pan Afrikos parlamente buvo svarstami tam tikri klausimai ir pirmą kartą diskusijose buvo skirta vietos žmogaus teisėms. Mes aptarėme šį rytą žmogaus teisų problemas. Pirmkė, gerbiami Draugai, taip, Rusija labai svarbi, tačiau Kolumbija irgi yra svarbi. Tačiau mes turime laikytis darbos tvarkos, turime visiems klausimams skirti vienodą dėmesį.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 Panafrikos parlamento ir šio komiteto pirmininkas taip pat suringė sesiją, kur mes svarstėme žmogus teisų klausimus. Aptarėme kovą su nebaudžiamumu, vaikų teisės, e, moterų teisės, seksualinių mažinų teisės ir taip toliau. Buvo gana gyvos diskusijos, tačiau aš laukiu tolesnių diskusijų su kolegomis iš Afrikos, nes tai yra iš tiesų įdomu, kaip jie vertina tam tikrus žmogus teisų klausimus savo žemynę ir mūsų žemynę. Vyksta filmų festivalis One World Bruselėje, taip pat ir Europos parlamento patalpose. Jis prasidėjo vakar, kiekvieną vakarą yra skirtinga tema rodomi filmai, kai kurie iš jų dalyvavo ir diskusijose po filmų demonstravimo ir tai tęsis iki balandžio antros. pono Hakamada Ivao iš Japonijos atvejis byla. Galite prisiminti galbūt, kad pernai mes parašėme iš savo komiteto Japonijos teisingumo ministrui dėl pono Ivaos bylos, kuris buvo nuteistas mirties bausme 68 metais. Jis turbūt ilgiausiai laukė mirties bausmės įvykdymo pasaulyje ir jo byla buvo vykdoma labai nesažiningai. Jis buvo priverstinai priverstas prisipažinti dėl nužudimo savo žmonos ir dviejų vaikų. Dabar galiausiai Japonijos teismas suteikė galimybę iš naujo surenkti bylos nagrinėjimą ir suteikti galimybę pateikti apeliaciją prieš teismo sprendimus per keturias dienas. Per tas keturias dienas buvo išleistas ponas Gakamadį ir aš tikiuosi, kad mes galime pasitikėti tuo teismu, jog nebus apeliacinis skundas padiktas. Šias pastabas aš sieju su šia byla ir taip pat raginu Japonijos vyriausybę šį atvejį, kai asmuo taip ilgai laukia mirties bausmės įvykdymo, ir dabar, kai buvo peržiūrėta bira ir buvo nuspręsta, kad neteisinga virintas teismo sprendimas, kad būtų įvestas moratoriumas mirties bausmės įvykdymam, tai būtų pirmas žingsnis siekiant panaikinti mirties bausmę Japonijoje. Tai tiek pranešimų iš mano pusės, o toliau keisimės nuomonėmis ir žmogaus teisų padėties Kolumbijoje. Ar yra Kolumbijos atstovai. Sarašė yra keturi asmenys nurodyti. Palauksiu, galbūt šiek tiek paskubėjau, nes mes labai atidžiai apskaičiavome kiekvieną šio posėdžio minutę, kada kokį klausimą baigti ir pradėti. Sogar, actually. So, because we have them a quarter past five, actually, on the human rights situation in Colombia. Pagal mūsų darbo tvarkė po 5.15 turėjo atvykti mūsų svečiai. Ponas Howard irgi išėjo. Why aren't they here? We could... Žinoma, mes galėtume pereiti prie kito klausimo. Matau, pono Dėmis Makė, galėtumėm išklausyti ataskaitus apie Ženevą, apie Ženevą, bet taip pat ir iškiltų problemų dėl Kazakstano klausimų, nes buvo paprašyta irgi pakeisti jų pasisakymų laiką. But actually uh, we have only then eight minutes left yeah, for them. Okay. So we are all waiting, friends. Laukiame draugų, turime pradėti. Mums liko tik aštuonios minutės. Keitimas nuomenėmis ir žmogaus teisų padėties Kolumbijoje. Lapkritį surengėme klausimus, išnagrinėjame, kaip ES laisvos priekybos sustarimas su Kolumbija ir Peru, kokį poveikį turėjo žmogaus teisų padėčiai šalyje. Yra keturi žmogaus teisų gyniai iš Kolumbijos, tik vienas iš jų pasakys, tai jūs ponas David Flores. Spaudos atstovas, Kolumbijos didžiausios pilietinės visuomenės e, organizacijos apie, jungia daugiau kaip 2000 socialinių organizacijų. Kartu su jumis yra ponė pon Liusperi Kordova, buvusi politinė kalinė ir vicepirmininkė E, moterų e, žemės ūkio darbuotojų organizacija, taip pat ponas Angel Torres, regioninis organizatorius moterų. It's yours, Mr. Flores, and you have to be uh... ūkininkų organizacijos atstovas. Ir prašau gerbiamų kalbėtojų laikytis laiko. Eh, mi nombre es David Flores y de parte de la diena visiems, esu David Flores. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visų vardu už kvietimą pristatyti daugiau nei 2000 e, profsąjungų organizacijų darbuotojų e, <clears throat> vietinių genčių e, <clears throat> organizacijas Mes neseniai surinkėme demonstraciją, kurioje dalyvavo labai daug tūkstančių žmonių. Siekiame, kad žmogaus teisų padėtis pagerėtų Kolumbijoje, e, kad socialinės e, lygybės požiūrių padėtis pasikeistų, nes e, Žemės nusavybė yra labai netolygiai paskirstyta, šalyje veikia nedemokratinė vyriausybė, ne, 90-mečio politinė partija, aktyviai veikusi Patriotų sąjunga, buvo uždrausta dabartinės vyriausybės, taip pat neužtikrinamos darbuotojų teisės buvo tarptautinių organizacijų užfiksuota daugiau nei 18 žmogaus teisų pažeidimų. Mūsų politinio judėjimo atstovai atvyko jums, kad praneštų apie politinį genocidą, kuris vykdomas patriotų maršo mūsų judėjimo atžvilgių. Tai yra nauja politinio genocido forma, tai nereiškia, kad žudomi visi mūsų aktyvistai. Yra bandoma paprasčiausiai nutildyti tą mūsų alternatyvų, alternatyvų politinį judėjimą mūsų šalies. Ir pastebėjome įvairių tokių mėginimų apraiškų. Viena vertus <clears throat> yra stigmatizuojamas mūsų socialinis politinis judėjimas ir ta stigmatizacija pasireiškia tuo, kad daugiausiai e, iš šalies vyriausybės, prezidento, gynybos, e, vidaus reikalų ir darbo ministro jau pateikti 59 kaltinimai patriotų maršo dalyvių adresu ir bandoma tokiu būdu įteisinti mūsų narių atžvilgių vykdytus žmogaus teisų pažeidinėjimus. Taip pat nuolat sulaukime grasinimų iš uh, <clears throat> įvairių sukarintų grupuočių veikiančių mūsų šalyje ir e, suskaičiavome daugiau nei tūkstantį bauginimo atvejų mūsų judėjimo narių atžvilgių. Taigi e, e, yra skelbiamos įvairios piniginės premijos už patriotų maršo vadovų galvas ir už mano nužudimą taip pat yra siūloma piniginė premija kitų vadovaujančių asmenų. Taigi nuolat patiriame įvairius grasinimus ir vykdomos įvairios viešos kampanijos e, siekiant e, priversti mūsų judėjimo narius žudytis. Daugiau nei 3000 mūsų narių, 300 nu, mūsų narių sėdi kalėjimuose, nepateikiant jiems jokių kaltinimų. Ir kai kurie e, laikomi kalėjime jau ilgiau nei trejus metus, nepradedant teisme nagrinėti jų bylų, nepateikiant jiems kaltinimų. Profsąjungų veikėjai e, taip pat e, įmonių tarybų nariai kurie priklauso mūsų organizacijai, laikomi pavojingais dėl savo skleidžiamų minčių ir idėjų. E, Pavyzdžiui, vienas mūsų narys buvo suimtas ir persekiojimas dėl politinių priežasčių ir visi šie įvykiai vyko praėjusiais metais. Mes e, e, pastebime tam tikrą sistemingą mūsų narių persekiojimą vykdomos politinės e, žmogžudystės. Ponas Kordoba tapo uh, neseniai tiksliau e, jau 18 metų jis tapo vyriausybės vykdomos politikos auka, negali žimti jokių e, vadovavimų pareigų valstybės tarnyboje, negali dalyvauti Kolumbijos politikoje. Taip pat noriu pareikšti, kad esame labai susirūpinę pastarųjų trejų metų įvykiais e, nuo tos dienos, kai buvo įkurtas mūsų judėjimas patriotų maršas. 48 mūsų judėjimo dalyviai buvo nužudyti per tuos trejus metus, tačiau niekam nebuvo pateikti kaltinimai e, dėl grasinimų ir mūsų narių žudimų. Tie asmenys, kurie nusikaltimus įvykdė, pažeidinėjo mūsų e, teisės, žmogaus teisės, liko visiškai nenubausti ir e, su šio nedžiau, nebaudžiamumu yra susiję valstybės pareigūnai ir tarnautojai teisės saugos pareigūnai saugo <clears throat> tos asmenys, kurie mums grasina, mūsų telefonio pokalbių klausomasi, tikrinamas mūsų elektroninis paštas, kiekvieną dieną sulaukiame grasinimų. Taip pat e, sufabrikuotos yra mūsų atžvilgių vairios teismų bylos, E, ypač Kolumbijos karinės pajėgos aktyviai dalyvauja mūsų judėjimo vadovų žudimuose. Norime jūsų parlamentui priminti istorinę atsakomybę ir būtinybė pasinaudoti istorinę progą ir užkirsti kelią šioms politinėms žudynėms Kolumbijoje, nes e, tas žingsnis būtų labai svarbus, ypač siekiant išsaugoti taikos procesą mūsų šalyje, todėl raginame Europos parlamentą <clears throat> patvirtinti peticiją, rezoliuciją, kurioje paragintų Kolumbijos vyriausybę apsaugoti e, politinių jėgų e, E, teisės, ypač patriotų maršo judėjimo, kad užtikrintų tam tikras procesinės e, politinės garantijas atskiriems mūsų judėjimo nariams, kurių iš viso yra 400 ir kurie tapo politinio persekiojimo aukomis. Raginame Europos parlamentą <clears throat> e, suprasti tas tuos padarinius, e, kurios atneš laisvos prekybos sustarimo pasirašymas su e, Kolumbija. Mm. Ir šios tarimo naudą visiems Kolumbijos gyventams dėkojame už galimybę pristatyti jums savo nuomonę savo poziciją ir mes e, dar kartą norime pabrėžti, kad mūsų likimas yra jūsų rankose, pasaulio bendruomenė gali atlikti labai svarbu vaidmenį nuolat atkreipdama dėmesį į E, padėti mūsų šalyje ir būtinybę užtikrinti mums galimybę naudoti savo teisėmis ir mes tikimės, kad po metų galėsime vėl su jumis susitikti ir tos premijos, kurios yra paskirtos už mūsų galvas, jau bus atšauktos ir kad mes galėsime laisvai gyventi ir kovoti už taikę ir laisvą Kolumbiją. Ačiū ponui Flores tiesų šokiruojančius faktus jūs pristatėte, iš paskalbėdamas už tai, kad 48 <clears throat> asmenų žudikai liko nenubausti ir ponas Fante, skiriaus vadovas išorės veiksmų tarnyboje, prašau jūsų kalbėti trumpai, kadangi neturime daug laiko, prašau. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šį pristatymą, kurį ką tik klausėmės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės labai įdėmiai stebi žmogaus teisų padėties pokyčius Kolumbijoje. Ir mes reguliariai organizuojame susitikimus su žmogaus teisų atstovais, ambasad, bendradarbiavame ambasadų lygmenių ir pilietinės visuomenės atstovais. Ir mes taip pat visuomet kviečiame patriotų maršo narius dalyvauti tose susitikimuose ir aptarinėti tuos klausimus. Ir tuo pat metu mes vykdome vis daug projektų ES lygmenių e, skirtų žmogaus teisių, e, žmogaus teisių gynybai ir apsaugai ir taip pat konkrečiai ir e, analizuodami ir situaciją Kolumbijoje. Ir e, girdėdami tai, ką jūs čia pasakojote, mes manome, jog pastaraisiais metais e, E, mūsų e, dėmesys Kolumbijoje, Kolumbijai išaugo šioje srityje ir yra vis dar e, erdvės ir toliau plėtoti mūsų pastangas bendradarbiaujant su Kolumbijos valdžia. Iš mūsų nuomonę mes turėtume toliau gilinti diskusijas, abipusės diskusijas ir ypač didelį dėmesį kreipti ir analizuoti tos svarbiausius atvejus ir bylas susijusias su uh, žmogaus teisų pažydimais Kolumbijoje. Dar ponas Hauitas kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pirmininkė ir kitiems e, komiteto nariams už tai, kad į darbo tvarkę buvo įtraukta šis klausimas. Ir Iš teisingai suprantu, e, patriotų maršas ir pilietinė vis, pilietinės visuomenės e, organizacijos e, Kolumbijoje stengiasi stiprinti žmogaus teisų apsaugą savo šalyje. Aš linkiu visokiojo pasiekmės joms E, keletas iš e, šio judėjimo lyderių yra politiniai kaliniai, jūs kalbėjote apie tas e, jų kalinimo sąlygas, jūs taip pat kalbėjote apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Kolumbijoje ir kokią kokie yra jų pilietinės visuomenės e, žingsniai ir pastangos siekiant stiprinti taikos procesą šioje šalyje, kadangi ši, čia visuomenė yra tikrai labai susiskaldžiusi ir aš e, sutinku su komisijos atstovu, kad reikia stiprinti dialogą su pilietinė visuomenė ir taip pat ir su Kolumbijos valdžia. E, Tačiau mums reikėtų labai realistiškai žiūrėti į, tas, į tos e, santykius su, e, Kolumbijoje, su Kolumbija. Aš manau, kad e, e ponia Ašton kalbėjo apie tai, kad būtina už, už užtikrinti, kad e, e, Kolumbijos karinto, karinė valdžia, jos atstovai e, būtų atink, deramai baudžiami už žmogaus teisų pažydinėjimą. Frau Jekli, uh, um, wir. Pone Jekli, jūs turite išeiti 18 valandą jeigu be 15.6 pradėsime analizuoti Kazakstano klausimą, tuomet turėsime 15 minučių šiam klausimui aptarti, ar sutinkate su tokiu mūsų tvarkaraščiu. Mes e, Kolumbijai buvome skirę dvigubai daugiau laiko pirminėje darbo atvarkėje, tačiau dėja e, to laiko dabar tiek mes neturime. Aš norėčiau, kad e, kalbėtumėte kiek manoma trumpiau. Dabar suteiksiu žodį ponia Andrikiniai. Dėkuoju. Aš tikrai labai vertinu mūsų svečio iš Kolumbijos įžanginę kalbą. Uh, Tas paveikslas, kuris mums pateikėte, tikrai yra labai tamsus. Mano klausimas jums būtų toks. Savo aplankuose mes turime Jungtinių tautų aukščiausiojo komisaro dėl žmogaus teisų pranešimą. Ji lankėsi jūsų šalyje pernai Liepos mėnesį. Ir aš čia skaitau nemažai asmenų, darbuotojų, kurie atsakingi už žmogaus teisų gynimą. Įvairius tarnautojai prokuratūrą, tūkstančiai žmonių, daugybė žmonių dirba šiais režimis. Jūs norite pasakyti, kad jie nieko nedirba? Ar jie skaito vyriausiosios komisarės rekomendacijas? Yra sakoma, kad Kolumbija turi siekti užbaigti vidaus karinį konfliktą, kad laikytis tarptautinių teisių, žmogus teisių įsipareigojimų pripažįsta vyriausybės įsipareigojimus įgyvendinti rekomendacijas. Kaip aš suprantu, aš esu jau dešimt metų šio pakaučio narė, aš buvau keletą kartų Kolumbijoje ir ką aš mačiau, mačiau labai aiškę pažangą. Ir paskutinis klausimus. Neseniai vyko rinkimai į Senatą ir Kongresą. Aš suprantu, kad nemažai politikų uh, dalyvavo patriotinėme marše, aš norėčiau žinoti, kiek iš jų yra išrinkti į kongresą ir senatą. Ar į parlamentą. Ačiū. Thank you. And now... Dėkuoju dabar Madam Jimenez, prašau trumpai. Sí, buenas tardes. Eh, bueno, muchis... Ačiū, labai diena. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Nebijotinai Situacija labai rimta. Mums visada labai malonu išklausyti žmonės, kurie pristato žmogaus teisų padėtį. Tai mums visada aktualus klausimas, daugelypis klausimas. Mano klausimas būtų toks. Mes žinome, kad Kolumbijos visuomenėje vyksta konfrontacijos procesas, gal ne visai tai, bet ne visi pritarė taikos procesui, kurį gyvendina vyriausybė. Daug yra sukiliųjų laikų, apie tai girdėjom, girdėjom apie kovinės grupuotės. Taip pat yra nemažai aukų, pagrobtų žmonių, nužudytų. Ar visi jie yra to taikos proceso priešininkai ir ar bus nubausta už tos nusikaltimus. Norėčiau jūsų nuomonę išgirsti apie tai. So, Mr. Flores, you have several... Ačiū, ponia Flores, turite keletą klausimų ir jums skirta keturios minutės atsakyti juos. Bueno, eh, en primer lugar, nosotros eh, somos bastante. Ačiū. Mes jau esame pasakę, kad vyriausybė bando uh, paskleisti žinę tarptautiniu lygiu, kad laikomasi žmogaus teisų, tačiau vietoje padėtis yra tikrai visai netokia. Egzistuoja karinis įstatymas, kuris užtikrina karinių dalinių, karinių asmenų nebaudžiamumą. Žmonės gali būti sekami policija buvo reformuota, baudžiamasis kodeksas taip pat buvo reformuotas tokiu būdu, kad socialiniai procesai gali būti laikomi nusikalstamais ir baudžiamais. Yra sisteminis, sisteminė kova vykdoma su patriotinio maršo dalyviais, nes mes siūlome labai aiškę alternatyvą Kolumbijoje. Čia Europos parlamente mes pasmerkėme prokuratūros veiksmus, mes pateikėme skaičius, statistiką apie nužudimų skaičius. Prokuratūra pati naudojasi tą statistiką, tai skaičiais. Prokuratūra pripažįsta, kad nie, net nebuvo jokio oficialaus tyrimo atlikta dėl tų žmogžudyščių. Taip pat yra ir kitokių žmogaus teisų pažeidimų prieš mūsų žmogaus teisų judėjimą. Mes susitikome su Kolumbijos ombudsmenu, su kitais pareigūnais. Jie pripažįsta, kad egzistuoja tie žmogaus teisų pažeidimai, tačiau, tačiau nieko dėl to nedaro, nesima jokių veiksmų. Jie nebando sustabdyti to, kas vyksta šalyje. Dėl taikos proceso ir aukų. Mes visiškai žinome, kad socialinis ir politinis konfliktas mūsų šalyje atnešė daug aukų. Geriausias būdas visą tai sustabdyti yra nutraukti konfliktą. Nustatyti mechanizmus, kad būtų galima išspręsti klausimus susijusius su aukomis. specialus, speciali tema yra skirta nukentėjusiems aukoms ir mes turime teisę naudotis savo teisų gynimo priemonėmis. Mes kalbėjome aiškiai apie karinius dalinius šalyje, nes būtent jie yra tų žmogaus teisų pažeidėjai. Parodomieji tyrimai buvo organizuoti valstybės lygiu ir tai vykdavo 20-30 metrų nuo karinių barakų, karinių dalinių. Tai visi žino, kad tos karinės grubuotės, jeigu važiuotumėte laikraščius ar žurnalus Kolumbijoje ir Google paieškos paieškoje svestumėt atitinkamus žodžius, matytumėt, kad valstybės biudžetu naudojasi valstybės agentai, kad galėtų šnipinėti mūsų organizacijos narius, Pilaro Alsėda, taip pat ir įvairios grėsmės. Thank you all. Ačiū, dėkoju visiems. Dabar surinksime diskusijas dėl delegacijos, kuri vyko į Kazakstaną praėjusią savaitę. Elizabeth Jeklė buvo pirmininkė delegacijos. Jeldėjo Niderlandų kolega Daniel Fandestip. Aš manau, dirbsime taip, išklausysime jūsų pasisakymą, ponė Jeglė. Ir po to paprašysiu išorės veiksmų tarnybą pakomentuoti. Matau pono Kamcai, Kazakstano ambasadorių, sveikinu jūs atvykus pas mus. Aš prisimenu, kad praėjusią kartą jums pažadėjau net šešias minutės šį kartą, nes praėjusią kartą pritruko laiko jums pasisakyti. Prašau, ponė Eglė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti komiteto darbuotojams, ypač ponui Newton. Štikrai spūdingai atlikta darba, taip jie apibūdinčiau, kuris atliko kartu su ES delegacija Kazakstane. Mums buvo e, pasiūlyta programa, <clears throat> kurios praktiškai nebuvo įmanoma įgyvendinti paprastam ir tingajam, tačiau buvo labai įdomi ir noriu padėkoti taip pat ir Kazastano atstovams, tikrai nebuvo jokių pakeitimų programoje, galėjome susitikti su visais e, partneriai, su kuriais pageidavome susitikti, taigi programa buvo tikrai labai didelės apimties e, <clears throat> ir buvo pakankamai intensyvi. Šiuo noriu padėkoti visiems ją e, rengusiems. Dalyvavau šioje kelionėje kartu su kolega Vanderstubu. Tikslas mūsų viešnagės buvo įvertinti žmogaus teisų padėtį ir išsiaiškinti, kokį poveikį ES politika daro žmogaus teisų padėčiai Kazahstane. Ypač atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta dėrybos dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo dalyvavome išsamiose e, diskusijose su įvairiais partneriais, su viršutiniu parlamento rūmų, senato e, pirmininku kalbėjomės, tai aukščiausio rango politikas po prezidento Nazarbaevo, taip pat su žematiniu parlamento rūmų Madžlyso pirmininku kalbėjomės, su užsienio reikalų ministru labai ilgai diskutavome, kaip ir su kitais, ir labai atvirai kalbėjome. Hmm. Taigi ilgai ir išsamei diskutavome su užsienio reikalų ministru ir e, jis iš tiesų buvo pasirengęs su mumis e, vystyti dialogą, ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Buvome susitikę su Nacionalinės žmogaus teisų komisijos pirmininkė, e, ombudsmenu, generalinio prokuroro pavaduotoju, vairių fondų atstovais. Buvome susitikę su E, specialiai jungtinių tautų ambasadorė e, vergovės klausimais ir tai buvo labai įdomus e, pokalbis, nes atsakinga ne tik už Kazakstaną, tačiau ir apskritai šios klausimus visame pasaulyje, taip pat su daug nevyriausybinių organizacijų labai aktyvių atstovų buvome susitikę, taip pat dalyvavome įvairiose palostalo diskusijose Astanoje, Almatoje, su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat lankėmės viename kalėjime netoli Astanos ir galėjome įsitikinti, kokiamis sąlygomis gyvena įkalinti asmenis ir pagrindiniai mūsų e, kelionės rezultatai yra tokie ir išvados Kazakstano vyriausybė, be jokių išlygų buvo pasirengusimis svarstyti visus klausimus generalinės prokuratūros atstovai aptarė su mumis atskiras bylas, kurias pagėdavome aptarti su užsienio reikalų ministru, svarstėme politinių reformų galimybės tinkamos vyriausybės veiklos ir teisinės valstybės principų. Aspektus užsienio reikalų ministras <clears throat> kritiškai įvertino parlamento patvirtą rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Kazakstane, kurią patvirtinome 2013 metais. Jis teigia, kad e, ne vienodai įvertinome visą e, tuo metu gautą informaciją, e, tam tikrai jos daliai skirime daugiau dėmesio, apie tai vėliau pakalbėsiu, mūsų delegacija turėjo galimybę dalyvauti konsultacinėje žmogaus teisų <clears throat> platformoje jos rengiamose diskusijose, tos diskusijos daugiausiai skirtos kontaktams palaikyti tarp vyriausybės ir pilietinės suomės organizacijų. Šią diskusijų platformą inicijavo užsienio reikalų ministerija, jai pirmininkauja užsienio reikalų ministerijos atstovas. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad ES ambasada Astanoje jau kurį laiką mėgina gauti leidimą dalyvauti šio pilietinės visuomenės dialogo platformos veikloje ir iki šiol tai buvo neįmanoma ir e, todėl mūsų dalyvavimas su ambasadoriu gali būti laikomas tam tikrų persilaužimų šiame procese, mes galėjome dalyvauti, galėjome kalbėti ir e, turėjome e, galimybę dalyvauti tikrai audringose diskusijose, girdėjome įvairių rimtų reikalavimų E, mes prašome pagėdavimą, kad ES ambasada toliau galėtų, turėtų teisę dalyvauti šiame dialoge. E, šis prašymas nebuvo visiškai atmestas, tačiau buvo savo ruoštų mūsų paklausta, kaip reikės elgtis su kitų šalių ambasadoriais, kurie galėtų pareikšti tokį patį pageidavimą tačiau e, matėme ir jutome užsienio reikalų ministro pasiryžimą šį klausimą išspręsti, taigi nekantrai laukiu tolesnės šio proceso eigos, tačiau tikiuosi, kad e, rasime tinkamą sprendimą. Iš anksto buvome pateikę Kazahistano vyriausybei e, tam tikrą klausimą ir galimybę aplankyti Vladimirą Kozlovą, kuris laikomas Šiaurės Kazahstano kalėjime dėl tam tikrų e, techninių problemų negalėjome to padaryti. Lapkričio 22 rezoliucijoje 12 metų ir e, balandžio 13 dienos 13 metų mes pareiškime apgalestavimą dėl to, kad ponas Kozlovas laikomas kalėjime šalia šiaurėje prie E, Sibiro ir per tą laiką jis buvo perkeltas į kitą įkalinimo įstaigą netoli Almatos ir jo žmona šiandien galės jį aplankyti. Tai yra taip pat žingsnis į priekį, atsižvelgiant į mūsų reikalavimus. Mums buvo praneš, pranešta, kad ponė e, Roza Talijeva, e, kurios klausimą mes taip pat kėlėme į kovotojų žmogaus teisės. <clears throat> Laikinai mm, buvo išleista iš įkalinimo įstaigos tačiau privalė, dienos metu, tačiau pri, privalo vakarais į ją grįžti. <clears throat> Dar vienas aspektas yra labai svarbus, tai vadinamasis uh, e, e, Kazakstano tautos formavimas, nacijos kūrimas, e, e, turint omenyje, kad Kazakstane gyvena 80 skirtingų tautybių žmonių, tai yra labai svarbus aspektas siekiant suvienyti skirtingas gyventojų grupės ir tokiu būdu e, siekti šalies pažangos. Kazakstanas jau 22 metus yra nepriklausomas ir yra parengęs šalies vystimosi strategiją iki 50 metų, siekdamas iki to laiko e, tapti viena iš 30 labiausiai išsivyščiusių pasaulio šalių. Šią strategiją mes taip pat aptarėme. Pagrindiniai jos aspektai susijęs su politiniais, socialiniais ir humanitariniais tikslais, tačiau taip pat yra daug dėmesio skiriama ekonominiams tikslams, tikslams tam, kad šalis turėtų pakankamai finansinių išteklių siekdama anksčiau minėtų tikslų, taigi e, vieni tikslai papildo kitus toje strategijoje, valstybės <clears throat> kūrimo, stabilumo užtikrinimo tikslai mm, taip pat susijęs su tam e, tikra apribota e, politinės veiklos laisvė, kurioje uh, apribojama politinės veiklos laisvė. Tuo metu yra atstovaujama e, pusantros partijos, tai yra be pagrindinės nurotam partijos dar yra pora kitų partijų atstovų parlamente. Kalbant apie žmogaus teisės, norėčiau dar pažymėti, <clears throat> kad pokalbiuose su ambasadoriais gavome informacijos iš ES valstybių ambasadorių apie tai, kad e, žmogaus teisų padėtis jų vertinimų Kazakstane yra geresnė nei kaimininėse šalyse, kad e, tendencijos taip pat yra teigiamos, pokyčiai nepaisant to nėra tokie e, greiti, kaip mes pageidautume, tačiau bendras vertinimas buvo teigiamas didžiai dalimi. E, mums e, buvo tvirtinama, kad sistematiškai žmogaus teisės nėra pažeidinėjimas, kad tikėjimo laisvė nėra esminė problema, kaip mes ją vertiname. Ir naujas e, patvirtintas įstatymas yra aiškiai nukreiptas prieš islamo fundamentalistus ir juo nesiekiama uždrausti registruoti kokį nors religinį judėjimą, nes uh, šalyje egzistuoja tam tikra grupė, kuri paprastai <clears throat> nenori registruotis, Kazakstane galioja moratoriumas mirties bausmė 2003 metų. E, tačiau mes ir toliau turėtume žmogaus teisų srityje E, nešvelninti savo reikalavimų. Užsienio reikalų ministras teigia, kad jog, jog jis supranta, jog žmogaus teisės ir demokratija atitinka šalies interesus, tačiau šie tikslai turi būti įgyvendinami e, per tam tikrą laiką ir laipsniškai, o nesiekiant įsiteikti kitoms valstybėms. ES žmogaus teisų konvencija Kazakstanas yra pasirašęs. Perkelti šios konvencijos nuostatas į kasdienybę dar užtruks kurį laiką. Užsienio ministras teigia, kad šalyje formuojasi nauja politinė kultūra ir ji e, neatsiras e, greičiau nei pasikeis viena karta. Tai yra akivaizdu. Noriu konstatuoti, kad sustikome su labai daug drąsių, kompetentingų ir aktyviai kovojančių žmonių ir noriu pabrėžti, kad dauguma iš jų buvo moteris, beveik visos moteris, iš tiesų labai šaunios, energingos moteris, kurios e, aktyviai dalyvauja šioje kovoje ir atrodo, kad e, galimybės joms šioje veikloje dalyvauti taip pat e, didėja ir kad formalus dialogas bent jau tikrai vystosi teigiamą linkme. Kazakstane veikia 27 tūkstančiai e, įregistruotų e, žmogaus teisų gynimo organizacijų. Turint omenyje, kad šalies gyventojų skaičius siekia 17 milijonų, tai tie 27 tūkstančiai tikrai spūdingas skaičius yra. Čia noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ateityje mūsų žmogaus teisų komitetas, kurio veikloje aš jau nebedalyvausiu, E, imtis aktyvesnės veiklos, man susidarė įspūdis, jeigu nevyriausybinės organizacijos susivienytų, galėtų pasiekti daugiau, to tarpu jos šiuo metu yra susiskaldžiusios ir <clears throat> tą aiškiai jūtome diskusiją, kuri vyko penktadienį vakare ir penkiolikos nevyriausybinės organizacijos stovai sėdėjo moteris prie vieno stalo ir, ir laikėsi skirtingų pozicijų, o prieš tai dalyvavo žmogaus teisų dialoge jos Astanoje ir mano vertinimu labai energingai kovojo, tačiau penktadienį e, vakare e, kitų organizacijų atstovai, kurie su mumis susitiko, e, tvirtino, kad laikosi kitokios pozicijos, nes prieš tai vykusio diskusijoje jos negalėjo dalyvauti. Taigi ES turėtų teikti tinkamą finansavimą pastangoms siekti nevyriausybinėms organizacijoms tam tikro suartėjimo tarpusavėje, kad būtų galima pasiūlyti alternatyvą aiškę vyriausybė, nes vyriausybė susidurdama su tiek daug skirtingų e, priešingų pozicijų e, tikrai <clears throat> patiria sunkumų, jas galėdama apsvarstyti. Kitas dalykas yra susijęs su baudžiamojo kodeksu E, aptarėme taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis e, finansavimo problemas, nes siekiama priimti įstatymą, pribojantį nevyriausybinio organizacijų finansavimą iš užsienio. Buvo šį klausimą kelti, apie tai diskutuoti, nes e, viena iš svarbiausių problemų, su kuria šiuo metu susidurėme, atkalbėdami su nevyriausybinėmis organizacijomis, ne visuomet žinome, su kuo kalbamės ir nežinome, kas jas e, finansuoja <clears throat> ir nežinome, ar e, e, tos žmogaus teisų organizacijos gauna nepriklausomą finansavimą, ar turi savo pozicijas formu, formuluodamos kažkaip atsidėkoti savo finansiniams remėjams ir Plaisovo klausimas buvo keliamas ne tik vyriausybės atstovų, tačiau ne vyriausybinio organizacijų ir aš nenoriu dabar e, įvardinti čia konkrečių pavyzdžių, tačiau atitinkama dabartinė finansavimo tvarka nepalengvina gyvenimo tiek mums, tiek pačioms nevyriausybinėms organizacijoms. generalinio prokuroro pavaduotojas e, po atitinkamų įvykių viename Kazakstano regione e, mums pranešė, kad yra atliktas atitinkamas tyrimas ir kad teiksmai atlieka savo darbą tinkamai, nagrinėdami nevisybinio organizacijų finansavimo klausimus. Čia mes nebuvome to visiškai tikri, taip pat kėlėme ir profsąjungų e, veiklos klausimus. Uh, kalbant apie ekonominio bendradarbiavimo susitarimą. Su komisijos atstovais konstatavome, kad buvo padaryta didelė pažanga ir iš 2014 metų spalio mėnesį galima tikėtis, kad bus šis susitarimas pasirašytas. Kazakstanas e, savo ruoštų kėlė klausimus dėl muitų sąjungos su Rusija ir Baltarusija ir e, santykių šios muitų sąjungos su PPO, bei buvo e, dažnai keliamas e, vizų liberalizavimo klausimas, e, bevizio režimo įvedimo klausimas ir e, Kazakstano atstovai mano, kad panaikinus vizas būtų galima Mm. veiksmingiau plėtoti žmonių tarpusavio ryšius. Ponas Vygandas atkreipė dėmesį į tai, kad ši problema mums yra žinoma ir kad mes tikimės, kad tas svarbus bendravimo susitarimas iš tiesų bus pasirašytas iki šių metų spalio mėnesio. Kekli, Sie haben mir einen sehr umfangreichen Bericht gegeben. Dėkoju, ponė Jėglė, už tokį išsamų pranešimą, ataskaitą. Jis tikrai buvo puikiai parengtas. Aš ir pati turiu keletą klausimų, tačiau pirmiausia norėčiau pateik, paklausti pono ambasadoriaus, pono Gansajevo, ar jisai norėtų tarti žodį. Honorable Chair, thank you very much pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man žodį. Aš neturiu jokių konkrečių komentarų, norėčiau tiesiog padėkoti delegacijos nariams už jų sunkų darbą vizito mano šalyje metu. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau atkreipti komiteto dėmesį, yra Europos parlamento delegacijos posėdis kuriam yra e, e, kur mes esame e, sukūrę naują patariamąją struktūrą organi, mūsų šaly, šalyje, kurie užtikrina vyriausybės ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą, dialogą. Ši platforma yra atvira visoms nevyriausybinėms organizacijoms, judėjimams Kazakstane, kurie gali teikti savo pasiūlymus, teikti savo idėjas, reikšti savo mintis ir gali dalyvauti šios platformos darbe. Mes manome, jog ši platforma sudaro sąlygas bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, kad pasiektume savo tikslų susijusių su žmogaus teisėmis. Ir tokiu būdu mes tengiame Būtent tokiu būdu mes tengiamės siekti tų tikslų ir galiu Jūs patikinti, kad mūsų tikslai yra tie patys ir, vyriau, ir vertybės tos pačios. Ir, e, mes palaipsniui norime tų tikslų pasiekti ir, kaip aš suprantu iš e, ponios Jėglė pasisakymo dėl vizito rezultatų, Europos parlamento delegacija išvelgia progresą šioje srityje. Ir aš manau, kad ateityje mano šalis, mano vyriausybė, mano ambasada ir aš pats esame pasirengę toliau bendradarbiauti su komitetu, teik, teikdami jums visą jums rūpimą informaciją ir toliau bendradarbiauti vaisingai. Dėkoju. Ačiū ponui ambasadoriui ir pas susirašiau savo keletą pastabų, kai jūs kalbėjote ir norėčiau pateikti klausimų e, e, užsienio veiksmų tarnybai, išorės veiksmų tarnybai, ponia Penkauskinė yra jos atstovė, Ir džiugu girdėti, kad ponas Kaslovas buvo e, perkeltas į kitą įkalinimo įstaigą. Ir norėčiau sužinoti, ar jūs ir toliau dedate pastangas, kad būtų galima susitikti su šiuo asmeniu jo kalinimo vietoje. Ir mes prieš tai girdėjome e, Rusijos delegacijos e, pasisakymus apie e, sąlygas Rusijos įkalinimo įstaigose ir Panodonskio studijos rezultatų pristatymą. Ir galime konstatuoti, kad skirtingo, įvairiose valstybėse narise, kur tarp jų buvo minimas ir Kazahstanas, e, pasitaiko teismo sprendimų, kurie yra, turi tam tikrą politinį atspalvį, kuomet e, yra manoma, jog politiškai nepalankus asmuo, neparankus asmuo ga, e, turėtų susilaukti psichiatrinio gydimo. Kaip ponė Jėglė sakė, e, užsienio reikalų ministras e, e, sukritikavo Europos parlamento rezoliuciją ir tam tikrus jos akcentus. E, kolegos, kurie atsakingi už skubę, skubę tvarką svarstytinus klausimus, e, dažnai susiduria su tokia e, akcentavimo problema. Ir dar prie pastabų norėčiau prijungti ir tokį komentarą. Jūs sakėte, jog e, Kazakstane yra gana aktyvi veikli, iniciatyvi, e, gyvybinga pilietinė visuomenė. Būtų įdomu sužinoti, kokia egzistuoja e, bendradarbiavimo platforma su šia pilietinė visuomenė, e, svarstant specifinius klausimus ir temas. Žinoma, tai galbūt yra sudėtingas klausimas, tačiau būtent tokie būtų mano pamastymai ir mano klausimai jūsų adresu. Thank you so much for your questions and I will try to be brief but to give you answer. Dėkoju, stengsiuosi kalbėti trumpai dėl pono Koslovo. Mes reguliariai keldavom šį klausimą visose mūsų politiniuose susitikimuose ir su dialogais, kurį vyko 27 lapkričio Astanoje. Ir ponas Kozlovas buvo perkeltas į kalėjimą neturėl matus kur jo žmona ir naujagimis vaikas gyvena. Taip pat mes dalyvavome visų um, teismo posėdžių metu, įskaitant ir pono Kozlovo apeliacinį teismą. Toliau jūsų klausimas apie psichiatrinį gydimą. Taip, buvo vienas tikrai gana ryškus atvejis vieno asmens, kuris buvo uždarytas psichiatrijos klinga, mes iškėlėme šį klausimą žmogaus teisų dialogo e, metu. Šis klausimas buvo išleistas į laisvę. Žmogaus teisų dialogę mes išreiškėme nuomonę, kad tokia praktika, kai yra piknaudžiama psichiatrinių gydymų, mums kelia didžiulį susirūpinimą. Ir paskutinis klausimas dėl paramos plėtiniai visuomeniai ir nevyriausybinėm organizacijom Astanoje. Mes e, reguliariai realiai remiame e, specialius projektus ten įgyvendiname. 26 lapkričio vyko pilietinės visuomenės seminaras, kurios, kurios tikslas suburti kartu Kazakstano ir Europos nevyriausybinės organizacijas, vyriausybės atstovus, diplomatus, e, akademinės bendruomenės narius. Tai buvo platforma pilietiniai visuomeniai išsakyti savo poziciją. Ir mes toliau organizuosime pilietinės visuomenės seminarus. Šiais metais taip pat planuoju vieną surenkti. Ačiū. Ačiū, ponė Jėglė. Jau yra 10 minučių po šeštos. Ir dar liko 20 minučių kitam klausimui, tai galbūt trumpai galėtumėte apibendrinti. Norėčiau du dalykus paminėti. Aš jau 15 metų stebiu padėtį Kazahstane ir galiu uh, pasakyti savo ruoštų, kad po šios kelionės e, man dar labiau, dar aiškiau tapo e, žmogaus teisų svarba. E, Sustikau su daug aktyvių žmonių, ypač moterų. Tai yra vienas aspektas, antras aspektas yra ES delegacijos veiklos svarba šioje šalyje. Turime ambasadorių ir ambasadorę, kurie nuolat dalyvauja įvykiuose, ieško būdų ir kelių pristatyti mūsų poziciją ir e, tokiu būdu galima palaikyti glaudesnius ryšius, gauti e, vertingesnės informacijos, atlikti jos palyginamąją analizę ir e, E, būtent tą klausimą kėlė Kazastano atstovai, vertindami mūsų patvirtintą rezoliuciją, kad mes galbūt, e, teikdami, kad mes galbūt per daug e, vienašališkai vertiname <clears throat> gaunamą informaciją. Taigi visose būsimuose susitikimuose būtina turėti omenyje, kad ES delegacija yra mūsų nuolatinis partneris, ir, kuris mus reguliariai informuoja apie uh, įvykių raidą Kazahstane ir mes tikimės iš Kazahstano vyriausybės, kad pastaroji palaikys atvirą ir nuoširdų dialogą su mūsų delegacija. Tai mums buvo pažadėta. Dabar turime uh, to tikėtis ir reikalauti iš savo ambasados ir delegacijos, kadangi mūsų daugumą sustikimų dalyvavo ir ambasadorė. Taigi dėkoju Jums ir visai delegacijai už sutiktą informaciją. Dabar perikime prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Tai yra žmogaus teisų pakomitečio delegacijos Junktintų žmogaus teisų taryba Ženevoje rezultatai. Mes <clears throat> e, buvome labai užsiemę diskutuodami su galutin, dėl galutinio rezoliucijos teksto, kitaip nei ankstesniais metais. Uh, ir mūsų delegacijos vizitas buvo labai gerai organizuotas e, mūsų sekretariato dėka ir ES delegacijos veikiančių Ženevoje pastangų dėka sustikome su įvairiais ambasadoriais iš įvairių šalių, tokių kaip Kambodža, Mianmaras, Saudo Arabija, Palestina. Buvome susitikę su ES misijų vadovais, su specialiuoju įgaliotiniu, atsakingu už neteisėtus, neteisminius tvarka vykdomus žudimus. <clears throat> Taip pat e, buvome skrai susitikę su ambasado, Egipto ambasadoriumi, e, įvertinome uh, padėtį atskirose šalise. Dalyvavome oficialiuose vakarienėse su žmogaus teisų tarybos atstovais, kalbėjome apie uh, universalų žmogaus e, teisų pobūdį, taip pat e, buvome susitikę su Pietų Afrikos, Tuniso Afrikos sąjungos ambasadoriais Pietų Sudano, Nigerijos, e, Rusijos ambasadų darbuotojais, ką dar pamiršau. Taigi buvo labai įdomu matyti, e, kaip e, vyksta sąveika su ES institucijomis, valstybių narių atstovybėmis. Mes atidžiai klausėmės visų diskusijų Ir galbūt kitą kartą mes kažkokią e, e, specialią vakarienę surenksime savo komandą ir galėsime išsamiau apsvarstyti žmogaus teisų padėtį, pavyzdžiui, arba kovą su nebaudžiamumu. Parengėme pakankamai ilgą ataskaitos projektą, į kurį traukėme daug įvairios informacijos, žinoma, E, neturime bendro vaizdo susijusio su visų rezoliucijų rengimu. Aš tik tai tikrai dėmesio skiriau vienai dėl padėties Šri Lankoje ir dėl būtinybės likti nepriklausomą karinių nusikaltimų tyrimą. Ir taip pat Kambodža sutiko įsileisti į šalį nepriklausomus ekspertus, galbūt uh, uh, mane pataisysite, tačiau manau, kad e, rezoliucija dėl Šiaurės Korejos buvo daugiau ar mažiau e, priimta taip, kaip e, buvo siekiama irgi aš pradėjau dabar renkti tinkamą pranešimą, dabar suteiksiu žodį ponui Dėmės Makeriu, kuris taip pat buvo delegacijos narys. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes apžvelgime e, kontaktus, kuriuos e, palaikome, aš norėčiau šį beitą pridurti. Manau, kad tapo aišku, kad mūsų delegacija Ženevoje e, tą rezoliuciją dėl žmogaus teisų tarybos prioritetų įvertino labai teigiamai ir pačiu Europos Sąjungos veiksmų, veiklos Ženevoje kontekste. Ir e, tas ES pareigūnų e, ženev, dirbančių Ženevoje e, legitimumas čia yra labai svarbus ir reikėtų kreipti dėmesį į tai, jog Ženevoje mes turime geras galimybės ir sąlygas susitikti su dideliu skaičiumi žmogaus teisų aktyvistų ir ES šiame kontekste. E, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje yra tikrai labai veiks, veiks, veikli, aktyvi. ES delegacijos vadovai yra labai vertinami ES valstybių narių. Tačiau, žinoma, reikia pridurti, kad ES balsas po Lisabonos sutarties įsigaliojimo dar galėtų būti sustiprintas. Taip pat turime rezoliuciją dėl nepilotuojamų e, lėktuvų. E, į šį klausimą e, be abejo didelį dėmesį yra atkreipusios nevyriausybinės organizacijos. Ir nu, kai kurios valstybės narės neįtint palankiai e, vertino Prancūzijos rezoliuciją, Jungtinė karalystė, Jungtinė, Jungtinės karalystės patiktas rezoliucijos projektą. Uh, Taip pat reikėtų atkreipti, buvo atkreiptas dėmesys ir į LGBT padėtį kai kuriuose e, regionuose ir, e, pavyzdžiui, e, tam skiriama taip pat nemažai dėmesio šiame forume. Kai kurios Afrikos valstybės yra pasiryšusios skirti daugiau dėmesio šiam klausimui. Ir aš manau, kad ir kai kurios valstybės narės turėtų išreikšti aiškesnę poziciją šio klausimu ir daugiau daryti šiame kontekste. Tai yra svarbu. Jungtinių tautų vyriausiai komisarė atsakinga už žmogaus teisės, ponia Vinai, pasakė, jog LGBTI teisės e, laikytinos vakarų žmogaus teisų propaganda mums taip pat reikėtų e, akcentuoti ir švietimo aspektą šiame kontekste. Kito parlamento kadencijos e, metu taip pat e, tęsime šį delegacijos darbą, jaučiama nemažą spaudimą tą daryti ir yra gaila, kad Europos parlamento frakcijų atstovavimas tai jie nebuvo pakankamai um, aktyvus ir skaitlingas, na, bet galbūt reikėtų kreiptis į, į sekretoriatą ir stengtis pakeisti šią situaciją, kadangi mes turime visas galimybės pasinaudoti mūsų e, ir pasimokyti iš mūsų likščiolinės patirties. Aš esu pasiryžęs toliau dirbti šioje srityje. Apart from the EIS, perhaps also to get an update on the resolutions, those who were... Dėl rezoliucijų papildymo, apie kurios, apie kurios buvo kalbama, aš prisiminiau, jog mes gavome tikrai nemažo, nemažai informacijos ir pasiūlymų iš ir nevyriausybinių e, organizacijų pusės, e, kurias turėtume atsižvelgti Briuselėje dirbdami. Ir e, ko turėtų būti daugiau, mažiau ar kaip, kas turėtų būti daroma kitaip. Ir turbūt ir kitos kadencijos metu, e, tos kadencijos pradžioje jau reikėtų susitikti su e, pilietinės visuomenės organizacijomis ir e, aptarti šios klausimus ir apsvarstyti, kas jau yra nuveikta valstybėse narėse ir taip pat E, apmastyti žmogaus teisų organizacijų e, veiklos galimybės ir e, taip pat buvo akivaizdi ir pačios žmogaus teisų komisijos veiksmų ribotumas akivaizdus taip ypač pasimatė, kuomet buvo paskelbta tylos minutė, e, pagerbent Čiang e, Šoily, e, žmogaus teisų aktyvisto iš Kinijos mirti. Ir kuomet ta tylos minutė buvo nutraukta delegacijos iš Kinijos. Neseniai buvo panašus atvejis, kuomet Šrilankos ambasadorius pagrasino E, Šrilankos žmogaus teisų aktyvistui, e, e, jeigu jisai imsis kažkokių veik, aktyvių veiksmų žmogaus teisų komisijos kontekste, kad prieš jį bus numatytos sankcijos. Taigi. Europos parlamentas e, e, turėtų e, šioje komisijoje aktyviau dalyvauti, aktyviau dalyvauti jos veikloje ir stengtis prisidėti prie aktyvesnio, intensyvesnio žmogaus teisų nuostatų, tarptautinių teisės, žmogaus teisų nuostatų įgyvendinimo visame pasaulyje. Pane Čampa, galbūt jūs galėtumėte trumpai pristatyti tas rezoliucijas ar jų pakeitimus, ar ką jūs norėtumėte mums e, papasakoti, suteikiu jums žodį. Um, thanks, um, to start with... Pirmiausia, noriu padėkoti už vizitą. Mes vertiname jūsų susidomėjimą žmogaus teisų tarybos darbų Ženevoje. Uh, Tikrai mes dirbame labai aktyviai ir mes matom, manome, kad jūsų vizitas tikrai buvo labai laiku, jis buvo įdomus ir sėkmingas. Ir mes tai vertinama kaip e, parama mūsų iniciatyvoms ir prioritetams. Šiandien pateiksiu tik preliminarų vertinimą, nes tarybos veiklos rezultatai e, tokie baigta, veik, baigėsi tarybos sustikimas praėjusią savaitę, keturios rezoliucijos yra patvirtintos. Informacija tik yra preliminari, bet visos ES iniciatyvos ir prioritetas buvo, sėkming, buvo sėkmingi. Aš greitai peržvelgsiu rezoliucijas. Dėl Mienmaro Birmos rezoliucija buvo patvirtinta be balsavimo. Manau, kad mes pasiekėme geros pusiausviros tarp pripažinimo pasiektos pažangos šioje šalyje ir taip pat buvo pasak, išsakyta kritikos dėl likusių iššūkių ir buvo paragintas Mianmaras greitai atidaryti vyriausiojo komisaro biurą. Toliau iniciatyva dėl žmogaus teisų. Um, also adopted, it's a very strong text which indeed um, creates. Tai yra užda, uždavinys toliau tęsti darbą, tai raginami jungtinių tautų darbuotojai apsvarstyti e, situaciją ir pati, per, perduoti šią atvejį tarptautiniam baudžiamajam teismui. Tekstas yra tikrai gana kritiškas ir stiprus. Ir Šis e, tekstas buvo patvirtintas balsavimo būtu ir rezultatas po dviejų metų galiausiai yra teigiamas. Skaičiuodami bal balsus mes išklausėme e, pozityvių pasisakymų. ES delegacijos žmogaus teisų demaršai taip pat vykdomi, visa tai tinkamai funkcionuoja. Ir aš apie tai pakalbėsiu, kai kalbėsiu apie kitas rezoliucijas. Žmogaus teisų iniciatyva, prieiga prie teisingumo pritarė rėmėjų nemažai, taip pat priimta rezoliucija be balsamo ir galiausiai religijos tikėjimo įsitikinimų laisvė. Panašus tekstas kaip pernai buvo parengtas ir jis buvo patikrin, patvirtintas be balsavimo daug sponsorių, rėmėjų, regioninių taip pat tam pritarė. Ir mes ir toliau stengsimės gauti paramą. Dėl prioritetų. Kritiškas tekstas dėl Sirijos buvo patvirtintas balsavimo metu. Keletą balsų buvo pratar, prarasta ir rezultatas yra netoks geras, koks anksčiau. lyginant su ankstesnėmis balsavimo sesijomis, tai turbūt susiję su sudėties pasikeitimu taryboje ir dėl to, kad buvo ir dėl kitų tekstų balsuojama, bet mes ir toliau turime labai budrėti didžiai stebėti situaciją. Dėl Šrilankos, kaip jūs minėjote, pirmininkė, rezoliucija yra užduotis vyriausiam komisarui pasirūpinti tyrimais 2009 metais ir kitais įvykiais. Tai yra pasiūlymas kuomet siūloma atidėti sprendimą. Buvo pateiktos užduotis atlikti nepriklausomus tyrimus 23 balsais už buvo nubalsuota už šią rezoliuciją ir tai yra geras rezultatas, atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė tarybos sudėtis, lyginant su praeisiais metais. Ir taip pat mes kolektyviai palaikome ryšius su kitais partneriais. Galiausiai turėčiau paminėti specialų pranešėją dėl žmogaus teisų Irane. Įgaliojimai, įgaliojimai buvo pratesti nemažai Afrikos šalių klausimų įtraukta, remiantis gerų bendradarbiavimų su, su Afrikos šalimis. Ir tai reiškia, kad parama rezoliucijoms skirtom konkrečiom šalim yra užtikrinama ir tų šalių skaičius didėja. Pavyzdžiui, Libija taip pat pritarė šiai rezoliucijai ir pritarė ES pasiūlymams. Taip pat sesijoje buvo pareiškimai padaryti dėl Ukrainos, taip pat du pareiškimai dėl Egipto. Taip pat buvo patvirtintas pranešimas dėl Kinijos yra, iš, išsiskiria nuomonės dėl pilietinės visuomenės ir pastarasiam dviem dienos buvo pateikta nemažai pakeitimų dviem tekstams, žmogaus teisų gynėjų rezoliucijai ir rezoliucijai dėl, dėl pilietinės visuomenės, dėl protestų rengimo. Pakeitimai buvo tinkamai pagristi Prieš dvies metus ta rezoliucija jau buvo pateikta ir tai atspindi gana didelį, didelę polarizaciją. Ir anksčiau tarybos sudėtis buvo gana sudėtinga, tačiau šiais metais mes jau turėjome daugiau galimybių pasiekti geresnių rezultatų. Visą tai yra preliminarų, kaip jau ir minėjau. Mums reikia pažiūrėti, kaip toliau elgsis šalis stebėti priežastis jų elgesio ir kitą savaitę e, korom e, aplinkoje mes turėsime galimybę aptarti rezultatus. Mes manome, kad investavimas ir įsipareigomas ES į žmogaus teisų tarybą išliks ir toliau. Jūsų parama yra labai svarbi, įskaitant ir kontaktų mesgimus su kitomis šalimis. Mes taip pat turime susisiekti su tomis šalimis, kurios mūsų manimu. Mes galėtume daryti įtaką tom šalims, žiūrint ilgą laiką perspektyvą, tarp sesijų tai daryti stengiantis paaiškinti įvairius dokumentus dėl žmogaus teisių, pagrindinių laisvių, dėl pilietinės visuomenės vardos mums reikia vystyti tokią veiklą. Ir taip pat norėčiau paminėti sprendimas dėl specialinių, specialiųjų procedūrų įgaliojimų turėtojų specialiai pranešėjai. 18 ar 19 tokių paskirimų turėtų, turėjo būti atidėti, nes paskutiniam dė pasikeitė žmogaus teisų tarybos pirmininkas, buvo sąrašas pateiktas, nepakankamai moterų buvo tame sąraše ir turėsime prie to sugrįžti balandžio mėnesį. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Prieš baigdama noriu padėkoti už tai, kad jūs ir toliau domitės mūsų darbu ir remiate mus. Thank you. Ačiū. Noriu tik jūs papildyti, kad Ženevoje apsilankėme pas Irano ambasadorių ir um, galime konstatuoti, kad uh, jis susitiko sustikti su mūsų pranešėjo. Ačiū už pateiktą vertinimą susijusi su uh, skirtingais balsavimo rezultatais. Manau, kad uh, galbūt kai kurie iš mūsų dalyvaus taip pat ir birželio mėnesio žmogaus teisų tarybos sesijoje, nebent mes negirdėtą dalyką padarytume. E, ir e, kadangi vis dar būsime oficialiai Europos parlamento nariai e, ir dar ne, neįvyks pirmasis naujojo parlamento steigiamasis posėdis, kadangi bus svarstama Baltarusijos rezoliucija ir šią galimybę mes šį klausimą iškėlėme, pasiūlėme tokią idėją, Taigi žiūrėsime, kaip e, Ženeva sureaguos į tokį mūsų pasiūlymą. Jeigu nėra daugiau papildomų klausimų, šį posėdį galima baigti. Tai buvo paskutinis posėdis e, mūsų pakomitečio šią kadenciją. Noriu padėkoti visiems pilietinės visuomenės atstovams, mūsų sekretariatui, vertėjams, komisijos, įvairiems skyriams už indėlį į mūsų bendrą veiklą, už dalyvavimą mūsų posėdžiuose ir už galimybę parengti ir priimti gerus sprendimus tam, kad žmonės vietoje pajaustų mūsų veiklos naudą naujasis e, pakomitečio komiteto posėdis, kitas komiteto posėdis vyks 2014 metų Liepos mėnesį ir jums pranešime tikslesnę šio posėdžio datą.